Colleghi, buongiorno. Non abbiamo molto. Labą dieną, kolegos. Neturime daug e, laiko, kad pradėtume posėdį. Ir dabar dėl darbo tvarkės turime išklausyti svečių pranešimus bei padiskutuoti labai įdomią temą, pavyzdžiui, apie ES ir e, Persijos įlankos e, valstybių santykius, bendradarbiavimą. Ponas Dominik Bodys kartu su Mario David turi rengti pranešimą. Pastarasis yra Tartautinės prekybos komiteto pranešėjas. Yra galbūt paradoksalu, kad uh, tas pasaulio regionas, kuris strateginiu požiūriu yra labai e, svarbus savo geografinė padėtimi, turint omenyje artimuosius e, rytus. Ir pastaraisiais metais buvo labai atidžiai politiškai vertinami visi aspektai susijęs su tuo regionu, tačiau jau kita vertus jau beveik 20 metų su e, Golfo Persijos įlankos valstybių taryba mes e, deramės dėl laisvos prekybos sutarties, kurios vis dar nėra. Nepaisant to, kad tai yra ES e, penktoji pagal dydį eksporto rinka, o ES yra šitų valstybių antroji pagal dydį komercinė partnerė. Tai visi šitie argumentai kartu su tuo e, faktu, jog yra įvykę daug e, žymių e, pokyčių politinėse institucijose, tose valstybėse bei socialinių pokyčių, tai tikrai tos valstybės yra vertos mūsų dėmesio ir ES politika šitos, šito strateginio regiono atžvilgio turi būti ambicingesnė, turime galvoti apie bendrus interesus turime imtis veiksmų plėsdami e, stabilumo ir, ir saugumo zoną e, į tą pusę, bei, aišku, galvoti apie ekonominių interesų e, įtvirtinimą abipusį. Ir pastaruoju metu diskutuojame šitomis temomis su tais ekspertais, kuriuos aš jums jau minėjau. Ponas Kristian Kok dalyvaus diskusijose, šito klausimo. Jisai yra e, mokslinio tyrimo centro Persijos įlankos e, regiono atstovas, taip pat yra ponas Bertoci, kuris taip pat dalyvaus toje e, e, diskusijoje ir kuris yra taip pat specialistas Persijos įlankos valstybių. Pirmiausiai suteikiu žodį ponui Kok, ir norėčiau, kad e, kalbėtumėt maždaug apie 10 minučių, kadangi toks yra kalbėjimo laikas skirtas. Parliament. Pirmininkė, Europos parlamento nariai, pirmiausia, norėčiau padėkoti užsienio reikalų komitetui, kad pakvietė mane kalbėti šiandien šioje salėje ir kalbėti apie santykius tarp ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos šalių. Jau praėjo daugiau nei 20 metų nuo to laiko, kai tarp ES ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos buvo pasirašytas 88 metais susitarimas. Tas susitarimas numatė pagrindą kurti abipusiai naudingą naudingus e, santykius. Ir tačiau rezultatai šio susitarimo nepasiekė, neįgyvendino buvusių lūkesčių. Reikia pasakyti, kad dabar yra tam, tikri, tam tikros situacijos susiklošusios, iš kurių neįmanoma išeiti. E, ir Pastaraisiais metais pastebimos abipusės pastangos atgaivinti abipusius santykius ir tai taip pat įvyko padedant bendrai ministrų tarybai. Šis planas yra gairės santykių plėtojimui 14 konkrečių sričių ir dėrybos įvykusios tarp 2003 ir 2008 metų e, leido mums pasiekti žymios pažangos. Svarbiausia, kad abi pusės, kaip ir anksčiau, artimai bendrauja siekdamos užbaigti diskusijas ir pasiekti susitarimą. Taip pat norėčiau pasakyti, kad nors manau, kad ši bendra veiksmų programa yra žingsnis tinkama kryptimi, tačiau manau, kad, manau, kad dviejose sritise yra trūkumų šiame veiksmų plane. Visų pirma, tai yra gairės, užuot, o ne kažkokie konkretus žingsniai, kaip reikėtų įgyvendinti bendradarbiavimą įvairiose sritise. Nepaisant tos bendros ministrų tarybos pareiškimo dėl priemonių gyvendinimą iki 2003 metų konkrečių žingsnių nebuvo imtasi. Antra ir svarbiausia, politinio nesaugumo aspektas tarp, tarp šito bendradarbiavimo apskritai neminimas. O tai yra be galo svarbu, kadangi jeigu norime tikėti, kad ES siekia tapti svarbių politinių žaidėjų strateginėme Persijos įlankos regione, negalima apsiriboti tik tais energetikos, ekonomikos ir priekybos sritimis santykiuose su šiomis šalimis. Todėl norėčiau sustelkti ties trimis, san, tri, trimis klausimais, kodėl e, reikia mums kreipti dėmesį į tai, kas vyksta tame regione, kodėl santykiai su JCC šalimis turi būti atgaivinti ir kokios yra konkrečios rytis, kur galima imtis teigiamų žingsnių. Dabar pirmasis klausimas. Kodėl e, Persijos įlanka Europai svarbi? Jeigu e, suvienysime įvairiausius požymius, kurie leidžia užtikrinti galę ir saugumą, Šiandieną Persijos įlanka yra svarbiausias regionas pasaulyje. Tai yra sankryža tarp rytų ir vakarų ir suvienyje Afrikos, Azijos ir Europos kontinentus. Kultūriškai Saudo Arabijos karalystė yra islamo, pasaulio greičiausiai augančios religijos lopšys. Ir čia šis regionas vaidina labai svarbu vaidmenį. Energetinė prasme, šiame regione yra 60 procentų naftos išteklių ir gamina jie vieną trečdalį visos naftos produkcijos. Nė vienas kitas pasaulio regionas negalės taip gerai, kaip Persijos įlanka patenkinti mūsų naftos poreikį. E, Taip pat e, daug dėmesio kreipiama į alternatyvius ir atsinaujinančius energijos šaltinius. E, Persijos įlankos šalis e, tapo labai svarbiomis žaidėjomis, tiek kalbant apie regioninę ekonomikos plėtrą, tiek stabilumo užtikrinimą. Saudo Arabija yra vienintelė iš vidurio rytų šalių, kuri yra didžiojo dvidešimtuko grupės narė. Ir numatoma, kad šios šalis iki 2015 turės 3,5 trilijonų dolerių perviršį. E, šių šalių turtas yra daugiau nei 3 trilijonai dolerių. Ir šios lėšos labai svarbios, e, taip pat ir remiant svarbiausias Europos pramonės šakas. Taip pat šios šalis e, teikia vystimosi paramą, taip pat finansuoja humanitarinės programas ir kitą. Šiai diskusijai svarbu pabrėžti, kad nėra jokios abejonės, kad e, Persijos įlankos šalis e, yra labai svarbios, kalbant apie tiek regiono, tiek viso pasaulio stabilumą. Įtampa šiame regione daro įtaką visam pasauliui ir taip pat e, priveda prie to, kad užsienio paėgos turi įsikišti į situacijų sprendimą regione. Atsižvelgiant į šiuos aspektus, man atrodo, kad mums negalima savo leisti likti nuo šalyje ir nekreipti pakankamai dėmesio į šias šalis. Taip pat svarbu suprasti, perprasti negatyves pasiekmes, jei ES neįsitrauks tiek, kiek reikia. Pirma, uh, Irano brandolinės programos klausimos sprendimas svarbus ne tik regiono saugumai, bet taip pat ir neplatinimo režimo ateičiai. Persijos įlanko šalis nenori, kad e, šiame regione kiltų dar vienas e, konfliktas. Jos taip pat nenori gyventi nuolatinėme pavojume, pavojuje, e, nes kyla pavojus, kad kils dar vienas konfliktų ciklas. Irako nestabili situacija, situacija taip pat yra neigiamas dalykas, kylančios etinės įtampos e, drumščia situaciją ir neleidžia pasiekti stabilumo. Jemenas e, taip pat gali prarasti savo stabilumą. Ten gali kilti naujas e, pilietinis karas. Taip pat ekstremintai, ekstre, ek, ekstremistai tokie kaip Alkaida taip pat sako, kad siekia destabilizuoti Jemeną. kai kurioms šalims labai patiktų, jeigu Jemenas būtų taptų žlugusią valstybę. Nesugebėjimas atnaujinti taikos procesą taip pat komplikuoja visus kitus regioninius klausimus. Ir čia ES taip pat turėtų siekti glaudos, glaudaus koordinavimo. Taip pat plėsti tarptautinius santykius ir būti pasiruošusi aktyviai ginti nacionalinius interesus. Europa nebėra svarbiausia šio regiono partnerė. Afrika, Azija ir Pietų Amerika tampa vis svarbesnės žaidėjos tiek ekonominė, tiek politinė prasme. Dabar pereinu prie antrojo klausimo. Kodėl Persijos įlankos šalis turėtų pasitarnauti kaip, kaip pagrindas e, atnaujintai partnerystiai su Europos Sąjunga? Šios, šio regiono šalis tapo svarbiomis politinėmis žaidėjomis. Ir kaip buvo sakoma vienoje ataskaitoje, šios šalis e, pradeda įtakoti įvykius, taip pat prisima didesnę finansinę atsakomybę ir vis labiau supranta savo kaip regioninės galios statusą. E, Persijos įlankos valstybės taip pat e, pasižymi žymia politi, žymių politinių stabilumų, taip pat e, ekonominių dinamizmų, dinamizmų ir vykdo regioninės integracijos projektus. Ir čia norėčiau paminėti keletą aspektų. Šios šalis ir toliau keičiasi, jose vyksta transformacija, politinė reforma vykdoma. Ir atsižvelgiant į savo patirtį, ES gali paremti tokius procesus. Persijos įlankos šalis pasauliui teikia patikimą, yra patikimas ir įperkamas energijos šaltinis. Persijos įlangos šalis taip pat yra stabilios ir subrendusios, galinčios užtikrinti stabilumą taikos pastangose, diploma, prisidėti prie diplomatinių ir tarpininkavimo pastangų. Pavyzdžiui, Saudo Arabijos prisimtas tarpininkės vaidmuo tarp arabų ir Izraelio konf pusių konflikte. Ir tai ir dabar tapo šio regiono realybę. Ir todėl čia taip pat yra proga ES įsitraukti. Taip pat ir regioninėje integracijoje daroma pažanga, nuolatinės konsultacijos leidžia pasiekti gerų rezultatų. Pavyzdžiui, Muitų sąjunga yra planai pasiekti bendrą rinką, taip pat galiausiai bendrą valiutą ir vykdomi konkretūs projektai tokie kaip geležinkelių tinklas ir panašiai. Čia ES taip pat gali teikti integruotą paramą. Ir todėl reikia, kad ES patvirtintų visapimančią strategiją, įterpdama ir politinį komponentą į šios santykius. Tai yra labai svarbu. Persijos įlangos, įlankos e, šalis e, siekia, kad jos būtų laikomos rimtais e, pašnekovais ir siekia išspręsti regioną kamuojančias problemas. Jos nori, kad būtų gerbiami jų nacionaliniai interesai, o ne tik būtų laikomos jos produktų vartotojomis. Dabar pereinu prie galutinio klausimo ir pateiksiu keletą konkrečių pasiūlymų. Pirma, reikia e, sustiprinti ES ir Persijos įlankos šalių e, santykių statusą, numatant e, atitinkamus viršūnių susitikimus. Tai labai svarbu, kad to regiono strateginė, kaip strateginio partnerio vertė būtų pakelta. Persijos įlankos šalis dabar nelabai žino, kurioje vietoje ES politikoje jis yra. Reikia numatyti reguliarų politinį ir strateginį dialogą tarp abiejų pusių. Tai leistų ne tik geriau koordinuoti politiką, tačiau taip pat ir pasinaudoti Persijos įlankos šalių santykiai su konfliktiniais regionais. Taip pat reikia e, įsteigti šiuose šalise papildomas ES atstovybės. Dabartinis atstovavimas nepakankamas ir negali išspręsti ir tinkamai atstovauti ES e, interesų tame regione. Taip pat reikia plėtoti e, viešojo, viešosios diplomatijos veiklą tame regione. Europos komisijos remiamas diplomatijos projektas tame regione buvo labai naudingas. Galiausiai ES ir Persijos įlankos šalis turi koordinuoti savo politiką dėl Afganistano, Pakistano ir Jemeno. Šios trys kaiminės šalis e, yra labai svarbios tiek Europos, tiek Persijos šalių stabilumui. ES e, pagalba dabar e, teikiama su tam tikromis sąlygomis, o tai nėra gerai. Atsižvelgiant Būtų labai naudinga, jeigu Persijos įlankos šalis ir ES numatytų bendrą programą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad nors daug progų buvo jau praleista šiuose santykiuose, reikia nepamiršti, kad duris neuždarytos ir dar lieka daug galimybių. Ir dabar svarbu užtikrinti, kad mes jomis pasinaudotume. E, Ir viename pranešime buvo pasakyta, kad ES svarbu siekti ir skatinti regioninę darbo tvarkę, kuri leistų platinti ES prerogatyvas, taip pat patirti, stiprinti taiką regione ir kad ES politika uh, Persijos įlankos šalise turėtų visų pirma remtis Persijos įlankos šalių bendradarbiavimo taryba. Ačiū. Grazie, dottor Kok. Eh, la paro... Dėkuoju. Dabar žodis yra ponui Rožė Filip Berdo. Aš eh, taip pat norėčiau paprašyti jūsų, kad neviršytumėte dešimties minučių kalbėjimo laiko. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ačiū gerbiami parlamento nariai, kad suteikėt man galimybę pasidalinti mintimis iš 15 metų e, patirties įvairiose GCC ES santykius rytise. Galėčiau pasakyti, kad e, svarbiausia, ką reikėtų pažymėti, tai tai, kad per pastaruosius 20 metų, sakyčiau, beveik išskirtinai e, susitelkta uh, į dėrybas dėl laisvos priekybos susitarimo, o visos kitos sritis buvo apleistos. O per tą laiką Persijos įlankos valstybės vystėsi ne tik tai greitai, bet ir įvairiomis kryptimis. Uh, Ir tai ES ne visuomet atitinkamai suvokiama yra Persijos įlankos valstybė save įsivaizduoja ateityje kaip centrą e, socialinio kultūrinio kūrybingumo ir, ir galima galvoti, kad tai yra kūrybingos visuomenės, kurios ateityje galėtų spręsti konfliktus. Persijos įlanka turi didžiulės galimybės vystyti kultūrinę humanitarinę veiklą ir taip pat yra daug kur susidomėjimas ES centrinėje Azijoje, vakarų Afrikoje, artimuosiuose rytuose tai ir Indijoje, Pietričio Azijoje. Irake. Taigi, nedalyvaujant tinkamu lygmeniu E, strateginėje diplomatijoje, santykių palaikymė su GCC, ES iš savęs atima tiesiog tos išteklius pagrindinio žaidėjo šito svarbaus regiono, kai kalbame apie saugumą, energetiką, ekonominę plėtrą, technologijas, tyrimus taikomąją veiklą. Pateiksiu tik tai vieną pavyzdį, kuris man įkūnyja tai, ką mes galėjom pasiekti, jeigu būtume vystę veiklą daugiau sričių negu vien tik tai laisvos prekybos sutartis. Europos Sąjunga e, siekia 3 e, e, procentus visuomet investuoti į mokslo taikomąją veiklą Indijoje parengiama 400 tūkstančių inžinierių per metus, Kinijoje 2 milijonai mokslininkų parengė, kai kalbame apie Persijos įlangą, dauguma jos valstybių dalyvauja labai ambicingose programuose, skirtose moksliniai plėtrai ir būtų visiška nesąmonė sakyti, kad ES jau nėra su, sukūrusi ir neplė, neplėtoja sritinga bendradarbiavimo su Persijos įlankos e, valstybėmis e, mokslinio tyrimo veikloje, e, nedalyvauja finansavime strateginių sričių, tačiau kai kalba eina apie valstybinius fondus, kuriuose yra apie 2-3 trilijonai likvidžių lėšų. Sakyčiau, būtina bendradarbiavimą plėtoti labiau struktūriškai e, tarp Europos finansavimo e, tyrimams ir e, tarp valstybinių vadinamų suverenių fondų, kadangi dabar nėra aukštesnio lygio partnerystę su ES. Ir e, žinoma, reikėtų derinti su strateginiais e, e, mokslo centrais Indijoje, Kinijoje, jeigu to nebus daroma, tai iškils egzistencinis pavojus Europos Sąjungai. Ir pagalvokime dabar apie tuos elementus, kurie daro santykius tarp ES ir Persijos įlankos tokiais svarbiais. Mano nuomonė, vienintelė galimybė susidoroti su iššūkiais ES, tai pasiūlyti labai ambicingą viziją Persijos įlankai, pasiūlyti strateginės partnerystės susitarimą. Ir jei manome, kad politinė struktūra ir kiti veiksniai dar nėra, uh, pribrendę. E, e, vis dėlto, jei turėsime viziją, jei ją siūlysim, jei ją aptarinėsime, tai taps įmanoma. Tai reikia daryti, kadangi GCC nesitikė, mano supratimu, iš ES naujo katalogo iniciatyvų, keitimosi ekspertai, seminarų, nes šimtai jau e, buvo surenkta. Jie tikisi tikros politinės strategijos ir tikisi tapti lygiaverčiais partneriais įgyvendinant tokią strategiją. Todėl manau, kad šitos iniciatyvos Europos parlamento įgyvendinant e, kompetencijas pagal Lisabono sutartį ir politinėse ir priekybos santykiuose, uh, siejasi e, ir su to, kas vyko Luksemburgė per, e, per e, tarybą, tai suteikia naują postumį. Dabar turime istorinę galimybę, galime Galima nuspręsti parengti dar porą e, pranešimų, balsuoti dėl dar, dėl dar poros rezoliucijų, bet galima e, pasiūlyti ir kai ką daugiau. Tai būtų strateginės partnerystės susitarimas, kuris apimtų visas e, santykių dimensijas ir, žinoma, reikėtų numatyti reikiamą finansavimą, reikiamą personalą, mokymą, struktūras, kad tai veiktų. Uh, Nemanykime, kad pažangos santykiuose pasieksime, e, kad sustiprinsime ES vaidmenį regione, jei nebūsime pasirengę finansuoti. Dabartinės finansavimo e, e, instrumentas numato 172 milijonus eurų. Be to, manau, kad uh, dėl to, kad e, jungtinė programa įgyjo naują e, pagreitį. Nebėra e, būtinybės skirti visą energiją laisvos priekybos sustarimui ir manau, kad būtų labai gerai tai Europos parlamentas, nes nesvarbu, kai bus balsuota dėl rezoliucijų, pasinaudotų uh, kita e, GCC jungtinės e, tarybos e, sesija, kuri vyks kitais, kitais metais ir kad būtų aptartos tos rezoliucijos. Vienas iš tikslų būtų užtikrinti, kad pristatymė dalyvautų aukščiausio rango asmenis, kad, kad būtų kur kas labiau matomas Europos parlamentas, taip pat ir, ir žiniasklaidoje. E, Persijos įlankos ir e, be to manau, kad e, pirmą kartą ES būtų atstovaujama savo institucinę visumą, nes dalyvautų parlamentas taryba e, komisija, e, taryba komisija dėl to, kad e, vyks jungtinė taryba, o parlamentas galėtų pristatyti savo rezoliucijas, jas diskutuoti ir galėtų kalbėtis su politinė verslo pilietinė visuomenė GCC Jungtiniai taryboje ir dalyvautų ne tik tai taryba e, ir komisija ir tai būtų e, geriausia geriausia gal, galimybė ir modelis kitiems e, pasaulio regionams. Pagal, e, sakyčiau, kad tai būtų pat, pati geriausia reklama, kad ES e, Persijos įlankoje yra pasirengusi pasiūlyti kažką tai naujo, pradėti gyventi, gyventi tą naują erą, kad bus atitinkamas finansavimas, atitinkamos struktūros personalas ir manau, kad uh, ši Europos parlamento iniciatyva galėtų tapti kažkuo daugiau negu šiandien yra, nes yra tas istorinės pagreidis ir galima pasiekti naują santykių lygį tarp dviejų regionų ir galima rasti suartėjančių interesų ir, ir manyčiau, kad šis klausimas turi būti sprendžiamas skubiai. Grazie, dottor Bertozzi. Eh, lascerei la parola per un commento. Ačiū, daktarai Bertozzi. Dabar žodį suteiksiu klausimams ar pastaboms. Tačiau prieš tai dar vicepirmininkas Dominik Bodis. Ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti daktarui Kochui ir ponui Petosi ir pasakyti, kad šios diskusijos mūsų komitete labai naudingos rengiant ataskaitą. Persijos įlankos bendrabiavimo tarybos ambasadorius čia Europos ambasadorė e, čia Europos Sąjungoje yra ponia Amad, kuri čia ir atvyko, taip pat yra atvykęs ir Kuveito ambasadorius. Kuveitas dabar kaip tik pirmininkauja šią bendradarbiavimo tarybai. Norėčiau pateikti kelis trumpus klausimus, kad turėtumėte laiko atsakyti. Daug buvo kalbėta apie tai, kaip Europa e, traktuoja šią bendrabiavimo tarybą, taip pat e, politinę, ekonominę situaciją. Kas galėtumėte pasakyti apie tai, kaip, Euro, kaip, kaip į Europą žiūri e, Persijos įlankos šalis, ko tikisi iš ES. Tai būtų pirmasis klausimas. Antras klausimas. Jūs teisingai pastebėjote, kad labai svarbu užtikrinti saugumą, kokie svarbus saugumo klausimai regione, juk karas Irake, taip pat Afganistano klausimas, kur JAV prarado uh, pasitikėjimą ir nesugeba išspręsti regioninio konflikto jėga. Iranas naudojasi tokią situaciją, kad dar sustiprintų savo poziciją, taip pat vykdo aktyvius brandolinius tyrimus Persijos įlankos šalims, tai kelia didelį nerimą, jos bijo tapti konflikto, galimo konflikto regione aukomis. Ir tai taip pat įrodo Europo, e, Europo, Jungtinių valstijų ir Saudo Arabijos e, ginkluotės susitarimas pasirašytas praeitą savaitę. Matome, kad tame regione vyksta ginklavimosi varžybos. Daktaras Kochas kalbėjo apie diplomatijos e, iškilimą Arabijo, Arabijos valstybėse. Ar iš tikrųjų galėtume kalbėti apie homogenišką diplomatiją, kai kartais matome, jog Saudo Arabijos pozicija nutolsta nuo Kataro pozicijos, sakykime? Tai tokį klausimą norėjau Jums pateikti. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė vicepirmininkė Vodys. Dabar žodis ponui Mario David, kuris yra, kaip sakiau, tarptautinės prekybos komiteto pranešėjas šitą temą. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti Dominikui Bodys, kad jisai paminėjo šį pranešimą. Ir taip pat norėčiau dabar keletą žodžių pasakyti apie PIBT ir ES santykius. Ir man atrodo, kad iš tikrųjų jie yra truputį per silpni, negu kad mes galim norėti. Šiandien 17 val. bus keičiamasi nuomonėmis e, kitoje delegacijoje, kuriai aš priklausau. Ir dabar labai puiku e, pakalbėti taip pat apie šį pranešimą kitame kontekste. Užsienio politikos e, kontekste. Ir čia norėčiau pateikti klausimą ir Dominikui taip pat e, jo pranešimui pasiūlymą, todėl kad tai susiję labiau su politiniais aspektais negu komerciniais. Man atrodo, jog iš tikrųjų būtų labai tikslinga nusiųsti signalą, jog ES skiria didelį svarbą šitam pasaulio regionui ir parlamentas galėtų komisijai ir tarybai pasiūlyti vieną kartą per metus surenkti e, aukščiausio lygos susitikimą tarp ES e ir PIBT. Žinau, kad yra daug įvairiausių aukščiausio lygio susitikimų ir todėl grafikas yra intensyvus, tačiau galbūt e, bus rasta tam laiko, nes tikrai verta ir tikrai, mano nuomonė, būtų verta e, metinį susitikimą tokį renkti. Aš taip pat e, esu labai suinteresuotas. Aš taip pat labai norėčiau paklausti, kaip Jūs manote, kad reikėtų atsakyti į tą klausimą, kurį pateikė ponas Koch, nes jisai klausė dėl ES delegacijų e, nebuvimo tose šešiose PIBT valstybėse. Dėkuoju Davidui, dabar žodis ponui Nibler, kuris yra e, delegacijos, ryšių delegacijos su regiono valstybėmis vadovas. Vadovė, atsiprašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš labai džiaugiuosi, kad e, AFET komitetas ėmėsi iniciatyvos parengti pranešimą bendradarbiavimo su Persijos įlankos valstybėmis e, tema. Aš e, manau, kad tuo būdu parlamentas šio regiono valstybėms nusinčia tam tikrą signalą ir aš manau, kad Tai e, svarbu ne tik tai strateginių požiūrių, bet tai, tai yra ir tam tikra politinė parama, kuris suteikiama. E, norėčiau du dalykus dar pasakyti. Mūsų delegacija lankėsi Kuveitą ir Katarę kovo pradžioje ir aš norėčiau dabar, naudodamas į progą, kadangi Kuveito, Kuveito ambasadorius dalyvauja, šiame susitikime. Noriu pasakyti, ta proga, jos, jog kuveitė mes susitikom su daug įdomių e, partnerių ir turėjom labai įdomią programą ten. Ir mums e, pasirodė, jog e, Europos sąjunga vis dėlto nepakankamai žinoma tame regione, galbūt išskyrus Saudo Arabiją. Kitose valstybėse nepakankamai yra žinoma apie ES ir mes norėtume, kad e, komisija įsteigtų diplomatinės atstovybės kiekvienoje iš tų e, valstybių. Tuo būdu mes parodytume ir tam tikrą pagarbą toms valstybėms, nes mums nepakanka vien tik tai e, vienos atstovybės riadę, kuri atstovautų ES vis, visose tose valstybėse. Kita vertus, mes turime aiškinti, ką daro ES. Aš esu beje pramonės e, e, komiteto pranešėja šito klausimu. Mes e, bendradarbiavom su Kataro universitetu ir Erasmus Imundus. E, programos, kurios apima šitą e, regioną įgyvendinamos, tačiau informacija yra nepakankamai žinoma šitais e, klausimais. Aš manau, kad mes turėtume tikrai patys užtikrinti e, daug dalykų ir įgyvendinti dinamiškiau tas programas ir aiškinti, skleisti informaciją apie tai, kad tokios programos e, egzistuoja, reklamuoti jas. Toliau e, strateginė partnerystė. Čia reikia pasakyti, jog yra deramasi dėl laisvos prekybos sutarties, kur, dėl kurios dar nesusidėrėta, bet svarbu šiame kontekste remtis konkrečiais projektais ir turime čia remtis, aišku, ir, ir nustatytais tikslais ir tikrinti, ar iš tikrųjų yra įmamasi konkrečių veiksmų įgyvendinant tos tikslus ir ginant savo interesus. Ir aišku, turime skleisti daugiau informacijos e, apie tai, kad mus ten geriau pažintų. Mano nuomonė, turime iš tikrųjų aktyviau veikti, kad mus geriau pažintų Persijos įlankos regione. Dėkuoju, ponė Nibler. 16 valandą mes susitinkame su, užsienio, už, su Ukrainos užsienio reikalų ministru, todėl galbūt nepakaks mums laiko atsakyti į visus klausimus, todėl norėčiau, kad e, kolegos būtų labai lakoniški. Viena minutė klausimams, po vieną minutę ir aišku, mes turėsim dar kitų e, progų paskui vėliau padiskutuoti šitais klausimais. Ponas Atkins. Uh, Ačiū pirmininkai, neverta minėti, kad bendradarbiavimas su GCC yra tai, kam mes visi pritarėm, bet kaip sakytų amerikiečiai, jeigu negalvosime apie esminius dalykus artimuosiuose rytuose, ne tik tai Izraelyje, tai nieko bus verta. Tai ką taryba daro įtampai spręsti? Ar iš tiesų esat susivienyje kaip atskiros valstybės problemams spręsti. Trečia, kokių priemonių imantės daryti spaudimą JAV, kad būtų taikomas vienodas uh, E, požiūris e, ir sektorinius sunkumus ir priekybą. Ir galiausiai norėčiau pasakyti, kas e, mane labiausiai liūdina šiame komitete ir apskritai ES, kad ES nėra tokia svarbi. Ką, ką jūs konkrečiai galėtumėt padaryti, užtikrinti, užtikrinti kažką tai tokio pasiekti, kas veiktų? Dėkui. Lei è riuscito a fare quattro domande in un minuto. Jūs kalbėjot nelgiau kaip vieną minutę. Uh, Ten dabar ponui Foksui. Vieną minutę taip pat. Ačiū pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą prie legendams. Jie sakė, svarbu skatinti gilesnius santykius su GCC, o ne vien susitelkti į priekybą. Ir uh, Įdomu, kokia jų e, reakcija buvo ir kokia nuomonė dėl poreikio e, tarp kultūrinio, tarp religinio dialogo. E, karalius Abdulai ėmėsi lyderio vaidmens ir ar jūs manot, kad tai gali leisti pagilinti santykius tokias sritise, kurios nėra tiesiogiai susijusios su priekyba? Dėkui. Fox, um, fino alle 16 vi dovreste dividere il tempo equamente per le risposte, magari... Eh, su... Iki 16 valandos dabar galim taip padalinti likusi laiką ir taip pasidalinti temomis tarpusavėje, kad eh, užtruktume iki 16 valandos. Ačiū už pastabas ir klausimus. Norėčiau pradėti nuo pirmojo, kadangi, klausimo, kadangi jis susijęs su kitais. Kaip E, į Europą žiūri Persijos įlankos šalis. Aš norėčiau pasakyti, kad iš viso Europa nėra labai matoma, jos apskritai nemato šios šalis. E, buvo paminėta, kad Riadė yra tik viena ES atstovybė. Tas ambasadorius yra labai daug siekiantis, jis dirba puikiai, bet jis yra vienas žmogus, kuris turi apriepti šešias šalis. Ir kaip jau anksčiau sakiau, politiniai tiesioginiai santykiai šiame regione yra labai svarbus svarbus. Jeigu norite, kad jūs žiūrėtų rimtai, jūs asmeniškai turite ten nuvykti, turite asmeniškai bendrauti su jų lyderiais. Ir vienas žmogus per šešias šalis to, su, tą sunkiai gali padaryti. Todėl ES ta prasme nėra labai matoma, situaciją reikia taisyti. Dėl to nutinka ir taip, kad daug. E, santykiai su ES matomi per laisvos priekybos susitarimo prizmę. E, šios šalis e, galvoja, kad jeigu jau per 20 metų Europą negali su mumis sudaryti tos, tokio susitarimo, tai kaipgi galima su jie kalbėtis kitais klausimais. Taigi sudėtinga plat, pertikti mūsų žinę esant tokiai situacijai. Todėl aš raginu pagalvoti apie daugiau atstovybių įsteigimą. Taip pat, kad reikėtų plėsti kontaktus su politiniais lyderiais. Ir čia taip pat būtų labai naudinga pagalvoti apie kasmetinį, kasmetinį arba du kartus į metus vykstančią, vykstantį viršūnių su, susitikimą. Tai atvertų duris ir kitoms sritims. Kalbant apie diplomatiją Persijos įlankos šalyse, e, Irako karas 2003 metais atvėrė akis ir to regiono šalims. E, jos taiga suvokė, kad taip, mums reikia JAV tame regione dėl jos karinių galių, tačiau JAV nebūtinai visą laiką veikia paisydama PIBT interesų ir todėl turime ir mes įsitraukti, kad būtų užkirstas kelias kitoms konfliktinės situacijoms. Taigi nuo 2003 metų Irako konflikto mm, matome, kad PIBT šalis nori labiau įsitraukti, sprendžiant konfliktus, siekti rezultatų. E, karaliaus e, Abdula iniciatyva buvo pradėta, taip pat e, vyksta iniciatyvos visose regiono šalise, netgi Iranui duris paliktos atviros. Ir čia ši bendradarbiavimo taryba būtų labai naudingas įrankis. Uh, Aišku, yra bendra pozicija tose šalise, kad Iranas neturėtų plėtoti brandolinio ginklo, bet reikia įsitraukti į atvirą politinį dialogą. Ir, tas, ir valstybės narės taip pat e, galima panaudoti tiems santykiams. Niekas nenori, kad Iranas juk būtų nuolatinis priešas tame regione, nes geografijos pakeisti negalima. Visos tos šalis ir toliau turės gyventi kartu su Iranu, nepaisant kokiagi susiklosti situacija. Uh, Ir todėl manau, kad kalbant apie Persijos šalis yra bendra pozicija, bendra nuomonė e, apie pavojus kylančius regione ir kokiu veiksmu reikia imtis tuo klausimu. Aišku, e, ne visos šalis sutarė dėl to, kaip elgtis, kokius žingsnius imtis, galbūt Kataras, Kataro pozicija ir skirsis nuo Saudo Arabijos, bet galiausiai Svarbiausia yra taikos procesas tame regione ir, ir, ir čia tikrai galima pasiekti bendrą poziciją. Tai tokie du svarbiausi pastebėjimai. Gracijai, mm, doktor Kok. Eh, Dėkoju. Dabar žodis ponui Bertočiui. Ačiū pirmininkė. Dėl to, kaip ES suvokiama Persijos įlankoje, taip dėrybos dėl laisvos prekybos E, susitarimo yra tarsi uždanga, už kurios pasislėpia visa kita, kad, kad būtų galima pamatyti. Kita vertus, niekada nebuvo jokios programos ir biudžeto e, kuris būtų skirtas ES reklamuoti Persijos įlankai aktyviai ir, ir šiandien e, tie du svarbus regionai vienas kitam yra nepažinta žemė. Antra, Europa galbūt dėl kultūrinių priežasčių nenori reklamuotis arba ryškėti e, kaip super gale. Mes daugiau laikomės tų minkštųjų e, teisės aktų e, kelio. Europa pati tarsi yra įtikėjusi tuo, kad minkėjo jos gale. Ga, ga, Ir kilančiame pasaulyje viskas yra vertinama kaip gale. Ir jeigu pa, patys savęs nesuvokiame kaip galios, tai niekas ten mūsų ir nesiklausys. Su ko norėtų Persijos įlankos bendradarbiavimo taryba, nori, kad ES, kad Europa būtų galinga, kadangi Europa turi uh, kaip panaudoti savo uh, kelią taikai, diplomatijai, pažangai ir tai labai atitinka diplomatijos kodeksą istorinį daugelio Persijos įlankų valstybių, nes tai yra ne, ne, neutralios valstybės yra buvę ir vienam gyventojui daugiausia lėšų skiria pagalbai pasaulyje. Persijos įlanka norėtų matyti Europą kaip galingą žaidėją ir E, aišku, e, tikslas turi būti ne tik tai taika tarp Izraelio ir Palestinos, bet ir tai, kaip e, apie save informuoti. Dėl tos minties, kad būtinas kasmetinis ES Persijos įlankos vadovo susitikimas na, galbūt tai senamadiška yra, yra ir ir smulkesnio formato renginių, kurie gali būti efektyvus, ne tik tai tokio, tokie aukšto lygio susitikimai, bet nepamirškime kultūros, mentalitetas, psichologija Persijos įlankos gyventojų grindžiamas patikimais tarpasmeniais santykiais. Ir todėl Europos lyderiai, aukščiausių lygmenių, valstybių vyriausybių vadovai turi skirti laiko stipriems santykiam kurti su Persijos įlanko, įlankos vado, vadovai, su elitu, taip pat ir, ir verslo, ir socialiniu elitu. Ir manau, kad metinės vadovų susitikimas bus ne tik tai priemonė e, įkūnyti šiam santykiam, bet tai ne, nebus vien tik tai e, politinis technokratinis sutikimas, bet e, atsižvelgiant į tai, kokia yra politikos struktūra, kaip sutikimai yra e, or, organizuojami, GCC labai svarbu, kad aukštų lygmenių vyktų diskusijos dėl pagrindinio klausimo, nes tuomet vadovų tarybai jau bus tinkamos gairės ir bus užtikrinta, kad po primtų sprendimų seks rezultatai. Toliau, e, tarp kultūrinis, tarp religinis dialogas. Labai svarbus klausimas ir manau, kad e, visuomet esame linkę taip vertinti, vertinti šį dialogą, kaip islamo valstybės atsiliepia kalba apie kitas religijas. Ką aš norėčiau pasakyti, tai, tai kad uh, Europa. Uh, Na, bet e, e, teisingai, ir jeigu prisimintume institucijų kūrimo istoriją, e, pabrėžė savo krikščioniškų šaknų reikšmę, bet manau, kad Europa turi visiškai pripažinti tai, kad jos šaknis yra iš Abraomo, yra krikščioniškas paveldas, judėjiškas paveldas Europos kultūroje, kad Europa Europoje ir islamo e, šaknis e, yra nuo pat, nuo pat pradžių ir įtaka labai didžiulė nuo pat pradžių. Ir e, šiandien prognozuojama, kad Europoje iki 20-25 metų e, gyvens 48 e, milijonai musulmonų. Tai praktiškai e, prilyksta Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos teritorijos gyventojams ir tuo požiūriu dialogas gali pasukti visai kitą linkmę. Galima iš esmės kalbėtis o kalbėti ne tik tai apie, apie suvokimą, reikėtų peržengti. E, tai turėtumėm geriau suvokti kultūrinius e, ryšius, e, istoriją ir tada iš tiesų galėsime kalbėti iš esmės ir remtis ne klaidingų įsivaizdavimo, ne, ne mitais. Ir iš tiesų ne tik tai mūsų istorija bendra, ne tik tai bromi, bromiškos šaknis, bet ir e, geografinė erdvė ta pati - Rusija, Turkija, Magrebo šalės, Europos, Persijos įlanka. Visas šitas didžiulis e, regionas yra vienas, čia gyvena musulmonai, tuo pat metu bandome sukurti didžiausią pasaulyje laisvos priekybos er, erdvę. Jie įeitų visos viduržėmio e, jūros valstybės Persijos įlanka, galbūt ateis diena, kai partnerystės sutarimas su Rusija virs laisvos priekybos sutarimu, tai matom, kad sukurtas yra e, didelis blokas, jis susiformavęs yra geostrateginių po, e, požiūrių, tai visuomet buvo, buvo prasminga Turkija, Rusija, Magrebas, Persijos įlanka Europą ir iš, iš tiesų čia reikėtų e, kur kas geresnio kultūrinio supratimo, o kalbėti ne tik tai apie prekybą. Dėkui. Dėkuoju taip pat delegacijos e, pirmininkai buvo pakomentuotos labai svarbios temos ir buvo pareikštas pageidavimas toliau plėtoti santykius su to regiono e, valstybėmis ir tikiuosi, kad tai vyks ne per ateinančius 20 metų, bet e, anksčiau ir kad gal galia bus pasirašyta laisvos prekybos sutartis 19 lapkričio, o tai sakau kolegoms, kurios galbūt domina šitas dalykas, 19 lapkričio mes pasikvietėme ES ambasadorių Saudo Arabijoje. Jisai taip pat e, yra ambasadorius visose Persijos įlankos valstybėse ir taip pat galėsime pasikeisti su juo nuomonėmis dėl e, pranešimo, kurį parengė kolegos e, Bodis ir Davydas. Dabar trumpa pertrauka, o e, trijų minučių pertrauką, o paskui e, pasikalbėsime su užsienio reikalų ministru Ukrainos. Bene, cari colleghi, possiamo iniziare. Kolegos, galime pradėti keitimąsi nuomonėmis su Ukrainos užsienio e, reikalų ministru Konstantinu Griščenko. Man labai malonu, ponė ministrė, pasveikinti Jūs su kolegų vardu, mūsų komitete, kaip jūs žinote, mūsų parlamentas labai domisi glaudesnių sankinių plėtojimo tarp ES ir jūsų e, šalies. Ir mes labai dėlį dėmesį skiriame politiniams pokyčiams ir reformams vykstančiams Ukrainoje. Ir Žinome, jog prieš keletą savaičių jūsų pavaduotojas Pavlo Klimkin buvo susitikęs e, su mumis ir integracijos, eurointegracijos e, komiteto pirmininkas taip pat jį lydėjo tuomet. Na, o šiandien e, jūsų apsilankimas parlamente yra puikia proga mums iš pirmų lūpų gauti labai tikslę informaciją apie jūsų e, vyriausybės e, pasirengimą Europos ir Ukrainos aukščiausio lygio pasi, e, susitikimui. Ir tuomet išklausysime apie jūsų vyriausybės e, ketinimus šituo požiūriu. Aišku, šios savaitės e, pabaigoje jūsų valstybėje vyks e, savivaldybių rinkimai ir mes labai e, įdėmiai stebėsime e, juos. Ir aišku, tai taip pat svarbus etapas Ukrainos eurointegracijos kontekste. Jūsų apsilankimo proga taip pat galėsim pakalbėti apie politinį klimatą, kuriame esant vyks šitie rinkimai. Taip pat mums e, bus labai malonu susipažinti ir su jūsų vyriausybės užsienio politikos e, prioritetais. Mes, e, aišku, labai džiaugiamės galėdame su jumis susitikti, tačiau laiko yra mažai ir turint omenyje, kad daug kolegų norės pateikti klausimus ir komentuoti jūsų pasisakymą, tai norėčiau paprašyti Jūsų e, savo žanginį žodį tarti maždaug per 10 minučių, o kolegoms e, norėčiau pasakyti, kad e, klausimams skirsim nedaugiau negu 2 minutės kiekvienam klausėjui. Dėkuoju. Žodis Jums, ponė ministrė. Ačiū, pirmininkė, garbus Europos parlamento nariai, ponios ir ponai. Pabandysiu kalbėti kaip galima trumpiau, tačiau norėčiau pabrėžti keletą dalykų, kurie, manau, svarbus struktūruojant mūsų diskusijas. Ukrainai integracija į Europos Sąjungą yra prioritetas įtvirtintas teisės aktuose, patvirtintuose po to, kai pareigas eiti pradėjo prezidentas Janukovičius. Įstatymę dėl vidaus ir užsienio politikos pagrindų Europos integracija e, numatyta kaip pagrindinis tikslas, e, kurio Ukraina kaip tauta siekia. Ir čia aišku suprantame, kad mums reikia ir vidaus reformų, ir aktyvaus įsitraukimo į bendradarbiavimą su visomis Europos institucijomis. E, E, vyriausybė e, jau yra pasiruošusi pateikti kelis praktinius pasiekimus. Pirmiausia, politinis stabilumas. Naujoji e, Ukrainos vyriausybė baigė nelaimingą nestabilumo ir tarp institucinių kovų laikotarpį. Tai pavyko pasiekti konsoliduojant į galę. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad mes kalbame apie konsolidavimą, o ne monopolizavimą. O tai svarbu siekiant užtikrinti efektyvę valdyseną ir stabilumą tokiais laikais, kaip kad mes išgyvename dabar. Manau, kad reikia labai aiškiai e, padaryti tą skirtumą tarp konsolidavimo ir monopolizavimo. monopolizavimo. Dabartinė mūsų vyriausybė buvo suformuota remiantis konstitucinėmis nuostatomis ir pasiekus parlamentinės daugumos konsensusą. Mes taip pat įtvirtinome vykdomosios valdžios grandinę ir taip pat pakeistos įdingos praeities praktikos. Viešasis administravimas vėl pradėjo veiksmingai funkcionuoti. E, po kelių mėnesių bus vietos rinkimai, kurie, kaip esu tikras, įrodys, kad mūsų visuomenė yra demokratiška, mūsų piliečiai rinksis kaip ir bet kurios kitos demokratijos piliečiai. Ukrainos valdžia visą laiką patvirtina savo politinį e, įsipareigojimą at, įvykdyti šiuos rinkimus pagal tarptautinius standartus. Mes taip pat e, pakeitėme įstatymą dėl vietos rinkimų, to paprašus mūsų Europos partneriams. E, mes tikrai laikomės geros valios ir nusprendėme pakviesti tarptautinius stebėtojus, stebėtojų misijas, kad jie stebėtų rinkimus. Jūs tikriausiai tai gerai žinote tokių tarptautinių įsipareigojimų nėra, tai mūsų gera valia. Antra, e, išsamios konstitucinės reformos įgyvendinimas. Spalio pirmą Ukrainos konstitucinis teismas e, panaikino 2009 konstitucinę reformą ir todėl, konstitucija todėl dabar šalis gyvena pagal 96 metų konstituciją. Taigi 2004 metų konstituciniai pokyčiai buvo atlikti pažeidžiant procedūrą. Tai patvirtino Ukrainos politikai. Taip pat ir tam tikrų metų Tuo pasinaudojo, dabar, pasinaudojo dabartinė opozicijos lyderė. Po to Ukraina pradėjo konstitucinę reformą, jau 30 įstatymų yra priimta. E, šiuo tikslu siekiame užtikrinti, kad įstatymuose nebūtų palikta jokių spragų. Tačiau istorija tuo dar nesibaigia, mes ir toliau tęsėme valdžios sistemos tobulinimą. Tai reiškia, kad laukia ir papildomi pokyčiai, kuriuos reikia atlikti profesionaliai, atvirai ir laikantis visai traukiančio principo. Teisės viršenybės konsolidavimas per teismų reformą ir kova su korupcija Ukraina yra vienas iš svarbiausių prioritetų. Nepaisant tam tikrų sprendimų, e, kurie laikomi kontroversiškais, galime kalbėti ir apie pažangą pasiektą šioje srityje. Neseniai e, Ukrainoje buvo priimtas teismų įstatymas e, siekiant užtikrinti teismų sistemos nepriklausomumą. Šis procesas ir toliau tęsiamas siekiant pasiekti aukščiausių standartų kovoje su korupcija ir siekiant užtikrinti, kad kiekvienas Ukrainos pilietis galėtų prieiti prie mm, te, teisingumo. Mes taip pat tobuliname įstatymų paketą siekiant patobulinti mechanizmus ir priemonės veiksmingai kovojant su korupcija. Taip pat mes sustabdėme Ukrainos ekonominį nuosmukį ir pradėjo mūsų ekonomika atsigauti. Per pirmus šešis mėnesius BVP augo beveik 6 procentus, pramonės produkcija padidėjo 12 procentų. Ukrainos vyriausybė užtikrina ir struktūrinių reformų įgyvendinimą. Ypač galėčiau paminėti, kad buvo priimti teisės aktai dėl viešųjų pirkimų, dujų rinkos funkcionavimo, taip pat ratifikavome visą eilę e, su migracija susijusių tarptautinių konvencijų, taip pat įvykdėme TVF reikalavimus. Visos šios reformos labai svarbios siekiant pagerinti ir pagilinti Ukrainos ir ES santykius. Jos buvo paruoštos bendradarbiaujant su ES. Mes esame pasiruošę ir toliau eiti tą pačią kryptimį ir atsižvelgiame į Europos komisijos konstruktyvę poziciją ir taip pat remiant Europos parlamentui. Džiaugiuosi galėdamas jūs informuoti apie Ukrainos pasiekimus įgyvendinant E, svarbiausius Ukrainos prioritetus. Šis dokumentas buvo labai svarbi priemonė siekiant vidinės transformacijos. Mes e, įgyvendinome 10 iš 15 trumpalaikių ir vidurinio laikotarpio priemonių numatytų matricos dokumente. Mes esame įsipareigoję, liekame įsipareigoję ir toliau laikytis tokio, tokio dinamiško proceso. Uh, Taip pat mes siekiame padidinti mūsų ūkio patrauklumą. Vyriausybė numatė priemonės išspręsti PVM gražinimo problemą. Mes e, rengiame naują mokesčių kodeksą siekiant supaprastinti mokesčių sistemą. Taip pat e, esame pasiruošę atsižvelgti į ES partnerių rekomendacijas šiais klausimais. Aišku, mums reikia čia dar daug ką padaryti žiniasklaidos laisvė yra labai aktuolus klausimas. Spalio 11-12 dieną e, OEC žiniasklaidos laisvės atstovė lankėsi Ukrainoje ir surinko inf tiesiogiai informaciją apie situaciją Ukrainoje. Ji atvyko į Ukrainą mano prašymu, mano kvietimu. Ir ji tikrai įvertino Ukrainos valdžios įsipareigojimą bendradarbiauti su SBO šiuo klausimu. Aišku, ji pateikė ir kritinių pastabų, į kurias mes rimtai atsižvelgsime. Ukrainos valdžios institucijos yra pasiruošusios atsižvelgti į visą eilę Europos tarybos parlamentinės asamblėjos rekomendacijų e, numatytų rezoliucijoje 1755. Mes esame pasiryžę užtikrinti e, teisės viršienybės, demokratijos ir žmogaus teisų principus, kurie yra svarbiausia Europos Sąjungai. E, ir mūsų svarbiausias strateginis prioritetas yra glaudesni santykiai su ES. Taip pat norėčiau tarti keletą žodžių dėl dabartinės ES ir Ukrainos darbo atvarkės. Ukrainos valdžia įsitikinusi, kad Europos integracija reikalauja vidinių reformų Ukrainoje, siekiant įdėkti Europos normas ir standartus. Ir todėl siekiame užbaigti dėrybas dėl asociacijos susitarimo su ES, įskaitant ir gilę ir išsame laisvos priekybos erdvę, taip pat e, atsižvelgiant į protingą, laikantis protingo e, laiko tvarkaraščio. Taip pat e, atsižvelgiant į mūsų politinę ir integracijos logiką. E, e, Ukraina ir ES dar turi susitarti dėl ekonominio e, laisvos priekybos sutarimo aspekto. Iki šiol mūsų santykiai buvo paremti daugiau bendradarbiavimu, o ne integravimu, bet visos šalis dabar sutarė dėl toli siekiančio susitarimo, kuris remiasi politiniu ir ekonominiu integravimu Ypač e, laisvos priekybos, atsižvelgiant į laisvos priekybos susitarimą. Mes norime, kad e, ateities Ukrainos santykiai būtų kaip galima labiau nukreipti į integravimą. Mes esame pasiruošę ieškoti sprendimų, kurie e, Ukrainą priartintų ekonomiškai prie ES. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į e, vizų režimo liberalizavimą. E, šis klausimas Ukrainai yra be galo svarbus. Aš sutinku, kad paradoksalu, bet po 20 metų po Berlyno sienos e, griuvimo šiuo klausimu tarp mūsų tarp šių dviejų partnerių nėra oficialaus susitarimo. E, įdiegus tokį e, vizų liberalizuotą režimą bus pasiektas tikrai, bus žengtas tikrai didžiulis žingsnis į priekį, palengvinsantis, palengvinsantis e, ir pagilinsantis mūsų santykius su ES. Praėjusį birželį uh, mes dar priartėjome prie šio tikslo ES ir Ukrainos ministrų sustikimo metu. Norėčiau padėkoti už jūsų vakarykštį sprendimą, kuris taip pat mus priartino prie šio tikslo. Mm, garbus parlamentarai, atsižvelgiant į e, laiko apribojimus, norėčiau baigti savo pasisakymą ir esu pasiruošęs atsakyti jūsų klausimus. Ačiū. Grazie, signor ministro. Dėkuoju, ponė ministrė. Dabar žodis kolegai Kovol. ES ir Ukrainos parlamentinės, dele, parlamentinės delegacijos pirmininkui. Ačiū. Pirmininkė, gerbiamas ministrė, žinote, praeitą savaitę Europos parlamente vyko labai karštos diskusijos dėl e, rezoliucijos susijusios su Ukraina. Džiugu jūs šiandien matyti čia. E, džiugu, kad per pastarąsias savaitės e, aktyviai vykdėte di di diplomatiją ir, žinoma, pokyčiai politinėje arenoje labai svarbus yra. Ta prasme, kaip jūs yra matomi Europoje, turėsim daug laiko viskam aptarti, nes, nes dalyvausiu rinkimų stebėjimo misijoje, taip ar per PCC posėdis vyks kitą savaitę Ukrainoje, tai nebūtina viską dabar aptarti, bet turėčiau porą klausimų. Visų pirma, instituciškai, kaip koordinuojate vyriausybėje ir su prezidentu savo bendradarbiavimą su ES? Ar yra specialus uh, komitetas, speciali institucija, koks jūsų nuomonė būtų optimalus institucinis bendradarbiavimo koordinavimas, toliau politinis koordinavimas, kaip būtų galima įtraukti visas politinės jėgas, taip pat ir jūsų opoziciją į mūsų bendradarbiavimo plėtojimą. Turime patirties iš tų laikų, kai kitos e, valstybės e, vidurio Europoje stovi Europos Sąjunga ir visuomet būdavo politinė institucija, kuri koordinuodavo procesą, dalyvaujant visom politiniam jėgom. Tad tokie mano du klausimai, visus kitus dalykus aptarsime po rinkimų, kai susitiksime Kyvėve, dabar ypatingas momentas ir prie tos vaitės diskusijos taip patvirtina. Žinau, kad žinote, apie ką buvo diskutuojama Strasbūrė. Dėkui. La parola all'onorevole Brock. Dėkuoju. Dabar mums brauk dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone užsienio reikalų ministrė, labai džiaugiuosi, kad dalyvaujate mūsų posėdėje. Pirmas klausimas toks. Ar jūs manote, kad yra įmanoma, kad rytų partnerystė gali tapti daugia šališkesnė? Manau, kad regiono politinio. E, plėtojimo perspektyvoje tas daugiašališkumas yra labai naudingas. Toliau e, kitas klausimas. Euronest srityje galbūt galima būtų e, pagerinti padėtį ir išvengti blokavimo. EPP frakcija bent jau yra labai suinteresuota, kad e, Europa aiškiai pristatytų savo euro perspektyvas ir kad spręstume vizų klausimą šitame kontekste bei asociacijos sutarties pasirašymą ECFTR kontekste. Aš ir apie Norvegijos variantą šitame kontekste. Mes žinome, kad Ukraina yra ne tik tai ekonominė tam tikra bendryje, bet ir bendryje besiriamenti vertybėmis tam tikromis. Tačiau kita vertus, stabilumas nėra e, garantuotas ilgalaikė perspektyvoje. Ir šitie dalykai yra susiję ne tik tai su taisyklių laikymusi, bet ir uh, su tam tikrais e, politiniais aspektais. Dabar, kalbant apie rinkimus, jeigu opozicijos partijos negali rinkiminėje kampanijoje deramai dalyvauti, tai, tai nesukuria pasitikėjimo atmosferos. Ir jeigu teismuose įvairių lygių yra keičiami teisėjai tam, kad e, konstitucinėme teisme tam tikras, jeigu santykiai susidarytų, jeigu pusiausvyrą, tai tuomet turim pripažinti, jog tai taip pat neprisideda prie didesnio pasitikėjimo. Jūs kalbėjote apie 96 konstituciją. Puiku, kad yra ta konstitucija, tačiau vis dėlto gyvenant tą konstituciją metodai, kai kurie yra diskutuotini, pavyzdžiui, teisėjų keitimas. Dėkuoju ponui Brokui. Ponas Sivjet, dvi minutės. Ačiū. Grinas sutapimas, bet norėčiau pratesti tą mintį, kurią išsakė ponas Brokas. Gerbiamas e, ministrė, Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip Konstitucija galėtų pasiekti to tikslo, kadangi diskusijos dėl Ukrainos e, Konstitucijo yra be pabaigos ir pat, patirtis e, moko, kad e, kyla ginčių dėl konstitucijos ir kas turi galios e, kurti konstituciją. Bet, bet atsitinka taip, kad viena valdžia patvirtina konstituciją, po to pasikeičia, reikia naujos konstitucijos. Šia Lenkijos patirties. Tačiau e, reikia iniciatyvos e, pakeisti šitą padėtį. Iniciatyva yra prezidento vyriausybės daugumos rankose. Sakote, kad e, yra demokratinis atstovavimas. Tai kaip jūs išbrisite iš tos konstitucinės aklavietės, neįtraukdami opozicijos, be opozicijos negalėsite išspręsti visam laikui šių dilemų. Ir e, galėčiau e, pasakyti, kas atsitiko su konstitucinio teismo na, dalyvavimu. Visą tai, ką girdėjom apie teisinį pagrindą, yra tik tai uh, juokas. Tai reiškia, kad šešerius metus valstybė gyveno pagal negaliojančią konstituciją ir tai ne vienintelė problema. Problema e, iš esmės yra susijusi su valdžios stabilumu Ukrainoje. Dėkui. Dėkuoju, ponui Sivėt, dabar žodis ponui Neits. Pone Neits. Norėčiau pasveikinti ministrą atvykus pas mus šią popietę. Labai dėkoju. Mano klausimas dėl užsienio politikos. Dažnai sakoma, tad e, Ukraina tarsi turi pasirinkti tarp ES ir e, Rusijos. Viskas, e, viskas taip yra pateikiama, kad jeigu bus artėjimas su Rusija, bus nutolta nuo ES arba atvirkščiai. Uh, Aš norėčiau išgirsti iš jūsų, kai, ką jūs apie tai galvojate. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Neits. Dabar kolega Galer, dvi minutės. Dėkuoju. Pone ministrė, jūsų valstybė tenka labai sunki užduotis užtikrinti geras gyvenimo sąlygas jūsų piliečiams. Europos Sąjunga, Tartautinis valiutos fondas taip pat e, stengiasi padėti jums šitame kontekste. Dabar vyksta demokratiniai pokyčiai jūsų šalyje, mums kyla susirūpinimo, aišku, dėl kai kurių aspektų ir tas susirūpinimas ne, ne visuomet girdimas. Ar Europos tarybos rezoliucija penkto, spalio penktos dienos e, turės tam tikrą poveikį ir kokiu priemonių yra imtasi, kad ponios Timošenko partija, kuri yra opozicijoje, galėtų normaliai dalyvauti rinkimuose, kodėl kai kurios rinkiminės apygardos buvo panaikintos Kijeve, kad neįvyktų rinkimai ten. Kaip jūs galėtumėte paaiškinti tai, kad kad e, specialiųjų kad buvęs spaudos tapo specialiųjų tarnybų vadovų. Dabar Vengrija, Lenkija ir kai kurios kitos Ukrainos kaiminės e, tapo ES e, narėmis, rodo tam tikrą pavyzdį, jog galima nebūtinai oligarchijos keliu eiti, o solidarumo e, keliu ir demokratijos keliu eiti. E Aš tikiuosi, kad e, socialistai taip pat prisidės jūsų valstybėje prie de demokratijos įtvirtinimo. Aš e, jau kalbėjau apie tai, jog e, dokumentuose jūsų pavardė e, turbūt turėjo būti rašoma ukrainietiškais rašmenimis, to tarpu parašyta rusiškai, kuria iš tų kalbų kurią iš tų kalbų jūs beveltumėte, kad būtų rašoma jūsų pavardė. Pone Harms. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Praeitą savaitę sprendimas nebalsuoti dėl rezoliucijos dėl Ukrainos nereiškia, kad mūsų kritikos nebėra Ukrainos e, atžvilgių. Ir aš manau, kad teisinga, jog parlamentas nepriklausomai nuo to, ką mano atskiras parlamento frakcijos, kai kurios iš jų yra, turi ryšių su Ukrainos partijomis. Ne, priklausomai nuo to mes bandome atspindėti realią padėtį ir matom, jog yra tam tikro susirūpinimo, kaip ir sakė ponas Galer. Mes norėtume, kad jūs paaiškintumėte mums, kodėl uh, rinkimų įstatymas buvo pakeistas prieš savivaldybių rinkimus ir kodėl e, jūs tai padarėte būtent taip, kad dabar daugelis nevyriausybinių organizacijų praktiškai nebegali kelti savo kandidatūrų tose vietinėse rinkimuose. Ir tuomet kyla klausimas dėl demokratijos plėtojimo vietinių lygmenių. Ir taip pat mums kilo didelio susirūpinimo dėl specialiųjų tarnybų vaidmens didėjančio Ukrainoje. Mes rezoliucijoje, kaip tik rezoliucijos tekste yra apie tai kalbama. Ta sako ekspertai. Norėtume sužinoti jūsų nuomonę dėl mūsų kritikos šituo klausimu. Ar naujieji spets tarnybų vadovai ir toliau darys spaudimą nevyriausybinėms organizacijoms ir žiniasklaidai, taip pat ir spaudimą kai kuriams kitoms struktūroms, spaudimą beje, spaudimas beje buvo daromas ir Sorošo fondui. Ir taip pat įmamasi veiksmų kai kurių žurnalistų atžvilgių, aš dabar neminėsiu pavardžių galbūt, na, galiu paminėti pono Klementievo pavardę, pavyzdžiui, tai yra žinomas pavardės. Ar jūs galėtumėte dabar pakomentuoti šitos dalykus ir atsakyti į tą kritiką? Ir kitas dalykas, kuris mus domina, būtų toks. Uh, yra nemažai sulaikoma buvusios vyriausybės Timošenko vyriausybės narių. Tai rodo, jog Ukrainoje vis dėlto situacija yra gana kontroversiška. Ir jog dabar esanti vyriausybė neturi konstruktyvių santykių su buvusia vyriausybė, dabar esančia opozicijoje. Dėkuoju. Ponas Petering, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Pone ministrė, prieš dviejus metus, man atrodo, kai buvau e, Europos parlamento pirmininkas, aš e, išreiškiau visiškai teigiamą nuomonę Ukrainos atžvilgių. Ir išsakiau tai, lankydamasis jūsų parlamentą. Būtent todėl šiandien mes juo labiau esam sunerime ir aš pritariu tam, ką sakė kolegos. Mes sužinojome. E, tos, tos atvejus, apie kuriuos kalbėjo ponė Harms, tos atvejus su, dėl, dėl veiksmų prie žurnalistus, buvo konfiskuotas žurnalisto kompiuteris, pasak žiniasklaidos, e, e, kietame diske buvo e, disertacija to žurnalisto įrašyta. Kaip jūs visą tai galite paaiškinti? Toliau kova su korupcija pasireiškia veiksmais tik prieš opozicijos atvejus. Jeigu būtų domimasi val, valdžios e, partijos atstovų padėtimi šitame kontekste taip pat būtų e, tinkama. Mes labai atidžiai stebime situaciją ir tai, kas daroma su Konrado Denauerio fondu. Aišku, mes norime, kad santykiai būtų glaudesni, tačiau norime, kad tai vyktų teisinės valstybės e, pagrindu ir pagal tokius kriterijus. Dėkuoju, ponė Petering. Dabar Sevrin, dvi minutės. Šiandien pas mus lankosi užsienio reikalų ministras, daugelis mūsų klausimas yra apie vidaus reikalus. Vis dėlto aš norėčiau pasakyti, prieš užduodamas jums klausimą, kad e, atidėmė sprendimą dėl rezoliucijos dėl Ukrainos, kadangi e, e, ne, nes nenorime užmerkti akių trūkumus e, Ukrainoje, kaip tik tai norime atverti labiau tas akis ir per artimiausias dienas savaitės norime išsiaiškinti iš tiesų, kas vyksta, kokie procesai ir ką galėtumėm dėl to pareikšti. Kartu Grįžtant prie klausimų, manau, kad e, diplomatija tai yra e, gebėjimas kartai sujungti priešybės. E, tai leiskite paklausti, kaip galėtumėt sujungti priešybės, turiu galvoje verslo interesus ir politinės struktūras šalyje. Uh, Arba e, geriau galbūt būtų galima pasakyti, kaip galėtumėt atskirti verslą ir politiką. Antras klausimas, kaip jūs įsivaizduojate reformų ateitį šalyje? Turiu galvoje decentralizaciją e, kaip įsivaizduojate e, poslinkius ateityje, turiu galvoje patikras ir, ir, ir atsvaras šitą sistemą. E, ir kaip jūs e, matytumėt galimybės, kai buvo užduotas klausimas, subalansuoti savo e, rytų ir vakarų užsienio santykius, tai aišku būtų naudinga Ukrainai ir būtų naudinga bendradarbiavimui tarp ES Ukrainos ir ES Rusijos. Dėkui. Lyzė, kaip ir. Dėkuoju, ponai Severin. Uh, Ponas Klysė. Krócej, bo chciałem zapytać o... o... Ačiū, pirmininkė. Ministra, palengvinote e, man darbą, nes norėjau e, užduoti rimtus klausimus dėl PVM ir e, dėl eksporto į, į Ukrainą. Kaip suprantu, dabar tas klausimas jau išspręstas yra. Tai užduosiu klausimą apie užsienio politiką. Ankstesnė e, vyriausybė paremė kitų rytų Europos valstybių siekių stoti į e, Europos Sąjungą, į NATO, pavyzdys čia būtų Gruzija ir kokia dabartinės vyriausybės, dabartinio prezidento politika NATO e, siekių atžvilgių kitų regiono valstybių, pavyzdžiui, Gruzijos. Ir dar vienas klausimas, kokia jūsų pozicija padėties Baltarusija atžvilgiu, turint galvoje, kad artėja rinkimai, nes mums kyla abejonių dėl e, jų demokratinio pobūdžio. Ole mi, miski. Dėkuoju žodis e, kolegai Mirskui. Dvi minutės. Presidents. Ačiū pirmininkė. Gerbiamas ponio Griščenko. Kiek man žinoma, Ukrainoje galioja dekretas, pagal kurį Stefandera buvo paskelbtas Ukrainos didvyriu. Turiu informacijos, kad jis dalyvavo holokauste, buvo antisemitas ir savo žodžiais ir darbais. Ką Jūs manote, ar jis didvyris, ar nusikaltelis? Ir uh, Ką ketina daryti jūsų vyriausybė šio klausimu? Dėkuoju, ponai Mirski. Žodis ponui Landsbergiai, dvi minutės. Uh, Ačiū pirmininkė. Ministrė Griščenko. Jūsų šalyje per pastarą dešimtmetį pastangos buvo dedamos skatinti Ukraino, ukrainiečių kalbos naudo, naudojimą. Prezidentu tapus Jušinkai e, oponentai buvo kaltinami ypač rytų Ukrainoje dėl prasto, prasto ukrainizavimo. Na, o dabar uh, uh, girdisi e, žinios apie tariamo ukrainiečių kalbos iš, išstumimo e, rytų Ukrainoje ir, ir Kryme. Gal galėtumėt patvirtinti ar paneigti e, tai ir ar, tie, ar tiesa ar ne, kad nuolaidos yra daromos Rusijai. Dėkuoju. Dabar panas Šulcas į minutės. Dėkuoju. Jūs, e, Ačiū kalbėjote apie tai, kad Ukraina nori įstoti į ES, kad tai yra rimta galimybė, tačiau turėčiau Jums klausimą dėl juodosios jūros laivyno e, Kryme. Ar tai būtų pavojus NATO, kitaip tariant, e, kaip tai dera? Kalbėjote apie įstojimą į NATO. Tačiau šiandien esate tarsi išaldę ar atidėję tokius siekius stoti į NATO ir turite susitarimą su Rusija dėl laivyno. Galbūt galėtumėt pateikti mums informacijos apie šį aspektą. Dėkuoju. Dabar, pane ministrė, jūs turėtumėte atsakyti į 11 klausimų ir padaryti tai per e, maždaug e, 10 minučių. Jeigu reikės porą minučių daugiau, tai nieko baisaus, tačiau norėčiau, kad vis dėlto gana lakoniškai kalbėtumėt. Ačiū. Well, Ačiū už šią galimybę. Aišku, tiek daug klausimų buvo pateikta, kad norėčiau atsakyti į kiekvieną mm, išsamei, tačiau kadangi e, esu pratęs e, ribo, ribotos, riboto laiko atsakymus teikti, tai taip ir padarysiu. Dabar pradėsiu nuo situacijos Ukrainoje e, susijusios su rinkimais ir e, dėl konstitucinės situacijos. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad Ukrainos prezidentas yra padaręs visą eilę pareiškimų susijusių su tuo, kad būtina užtikrinti sąžiningus rinkimus pagal Europos standartus. Būtent todėl pakvietėme visus šiuos stebėtojus iš įvairiausių tarptautinių ir nevyriausybinių organizacijų. Mano prezidentas su jais susitinka dabar ar prieš kelias valandas buvo susitikęs Ir tai yra vienas iš būdų, kaip mes norėtume parodyti visam pasauliu ir Europai, savo draugams, kaip rimtai žiūrime į atvirumą ir sažiningumą šio proceso. E, demokratija pereinamame laikotarpyje yra ir iššūkis, ir misija. Tai yra misija, į kurią mūsų vyriausybė ir prezidentas labai rimtai žiūri. Būtent todėl po patvirtinus įstatymą dėl vietos rinkimų ir jis buvo patvirtintas todėl, kad ankstesnis nebuvo sąžiningas įstatymas, e, buvo padaryti pakeitimai, atsižvelgianti kritinės pastabas ir taip pat, e, kurie leido politinėms partijoms dalyvauti. Mes reaguojame į kritinės pastabas ir mes nuolat e, bendraujame, sąveikaujame su uh, tiek opozicija, tiek pilietinė visuomenė Ukrainoje. Mes neprimetame savo nuomonės, o greičiau bandome atsižvelgti ir atspindėti politinėme procese dalyvaujančios daugumos ir pačių žmonių nuomonės. Norėčiau dabar keli žodžius tarti dėl konstitucijos. Grįžus prie 96-ųjų konstitucijos, taip įvyko ne todėl, kad vyriausybė taip nusprendė. Tai buvo todėl, kad 17 iš 18 konstitucinio teismo teisėjų balsavo už tai, kad reikėtų e, atšaukti 2004 sprendimus, nes jie pažeidė konstituciją ir teisės normas. Nesvarbu, kaip ilgai egzistavo tie konstitucijos pažeidimai. Tai buvo vienintelė institucija turinti įgaliojimą priimti tokį sprendimą, ne vyriausybės tai buvo kompetencija. Ir aš negaliu komentuoti tos institucijos konstitucinio teismo sprendimo, mes tiesiog turime jį įgyvendinti, taip ir turėtų funkcionuoti teisės viršenybės principas kiekvienoje demokratinėje valstybėje. Čia norėčiau pacituoti vieną pasakymą iš 96 e, konstitucinės komisijos išvadų. Konstitucija numato stiprią vykdomąją valdžią ir užtikrina valdžios padalymo sistemą E, teisės viršenybė e, tinkamai gyvendinama pagal konstituciją, demokratinio valdymo įvedimas e, ir konstitucinio teismo vaidmuo skatins Ukrainos demokratinę kultūrą. Tai buvo komisijos išvados ir manome, kad tai yra svarbi nuomonė, kurią išsakė autoritingiausia šios ryties institucija. Bet kaip minėjau savo įžanginėje kalboje. Mes čia nesustosime, manome, kad reikia ir toliau tobulinti šią situaciją. E, į šį procesą įtrauksime visas politinės jėgas, e, kad jos galėtų dalyvauti ir išsakyti savo nuomonę. E, savo šalyje, mūsų šalyje viena politinė jėga nesugeba dalyvauti produktyviuose santykiuose, tačiau iš esmės sutinku su tuo, kad tam tikrų laikotarpių rytų Europoje politinės galios daugumoje šalių susivienijo ties Europos integracijos tikslu. Deja, mes norime, kad būtų einama ties link Europos e, tikslo, jeigu vadovauja viena politinė jėga. Jeigu taip nėra, tuomet daromos visokios pastangos nukrypti nuo šio kurso. Šios nuomonės laikomės todėl, kad jaučiame, jog šalies viduje neįmanoma įsitraukti į produktyvų politinį dialogą. Čia dialogą vykdyti daug lengviau, todėl Ukrainos prezidentas e, spalio 13 pasiūlė susitikti su ponu Martinsu, su Tačiau kaip galima dalyvauti diskusijoje, jeigu su žmonėmis neįmanoma susitikti, kaip perduoti įvairias žinias apie gyvenimą Ukrainoje. Šiandien buvau pasiryžęs tai padaryti, bet bet kuriuo atveju mes esame pasiruošę įsitraukti į šią diskusiją, kai mūsų partneriai taip tam bus irgi pasiruošę. Mes nedarome pasirinkimų atskirai kiekvienoje politinėje partijoje. Manome, kad visi čia esantis yra mūsų draugai ir partneriai, jie mums labai svarbus. Tačiau mums reikia daugiau laiko šioms diskusijoms ir tikimės, kad jūs lankysitės Ukrainoje, taip pat ir rasite laiko susitikti su visais Ukrainos atstovais ir iš opozicijos, ir iš vyriausybės. Aš čia neatstovauju jokios politinės jėgos, aš atstovauju vyriausybę ir savo ministeriją. Ir šią prasme norėčiau taip pat paminėti kelis klausimus susijusius su šios garbios institucijos sprendimais. Rezoliucija. Mes suprantame, tą sprendimą atidėti balsavimą dėl rezoliucijos. Mes atsakėme į klausimus, kurie buvo mums pateikti. Manome, kad reikia prieš priimant sprendimą ar padarant įvertinimą e, padiskutuoti, išklausyti įvairiausių šaltinių, įvairiausių nuomonių. Mes esame tam pasiruošę ir atviri. Mes suinteresuoti tokiomis diskusijomis, kurie, kurios, kaip manau, yra pagrystos Europos parlamentinė tradicija, taip pat mūsų tradicija. O sudėtingieji klausimai, kaip jie buvo pavadinti. Na, žinote, kad vienas šiam rango pareigūnas apsilankė pas katalikiško universiteto vadovybę ir pateikė klausimus Lvove, kurie ir, ir pateikė įvairiausius klausimus. Galiausiai buvo pateikti atsiprašymai. Mes pe, esame pereinamame laikotarpyje, kuriame įvairių vyriausybės ir valdžios institucijų e, etika turi būti patobulinta, kad ji atitiktų senųjų demokratijų principus e, įsigalėjusius e, įvairių šalių visuomenėse. Mes to siekiame, esame, nesame tobuli, bet esame pasiryžę išklausyti ir reaguoti į jūsų pasiūlymus šioje srityje. Dabar dėl kovos su korupcija. Ar mes kaip institucijų kaip e, parlamentinių ir vyriausybės atstovų grupę norime kovoti su korupcija ir norime daryti išimtis. Ar mes manome, kad buvę vyriausybės atstovai turėtų būti neliečiami neturėtų būti atliekami tyrimai jų atžvilgiu ar ne. Norėčiau pasakyti, kad pirmieji tyrimai, pirmieji sulaikymai nebuvo nukreipti prieš ankstesnę vyriausybę. Pirmasis suėmimas įvyko, kai e, ekologijos ministro pavaduotojas buvo suimtas dėl kišininkavimo. Tai įvyko praėjus keli, kelioms savaitėms po, po nusikaltimo ir dar po kelių savaičių jo vadovas ministras, kuris ir buvo pateikęs šio pavaduotojo kandidatūrą, e, koalicijos vyriausybė buvo nušalintas, dėl to buvo balsuojama. Ir e, šis švarinimo procesas ir toliau tęsiasi, jis visai nėra susijęs su politiniais dalykais. Mes tiesiog norime pasiūsti aiškę žinę, kad korupcija nebus toleruojama niekur, įskaitant ir teismų sistemą, nes ten taip pat klėstėjo anksčiau korupcija, buvo nestabilumas ir nesugebėjimas užtikrinti e, teisų apsaugos. Ir būtent todėl mes patvirtinome teisės aktus dėl teismų sistemos reformos kuris numato teisėjų atsakomybę taip pat, be kita ko, atsakomybę priimti pagrystus sprendimus laikantis teisės normų. Dabar dėl santykių su Rusija, manau, svarbu čia irgi paminėti keletą dalykų. Pirmiausia, e, Juodosios jūros laivynas niekam nekelia realios grėsmės. Dauguma laivų yra 40 metų senumo ir senesni ir jie, aišku, bus pakeisti, tačiau tai yra labai ribotos pajėgos. NATO tai tikrai negali kelti pavojaus, tai yra vietinio pobūdžio laivynas. Mes manome, kad grįžtant prie normalių santykių su Rusija, mums pavyks užtikrinti politinį nuspėjamumą visoje Europoje ir stabilumą. Tai taip pat yra svarbi dalis siekiant e, atkurti ES ir Rusijos santykius, užtikrinant, kad jie būtų abiem pusėm e, naudingi. Mes esame tuo suinteresuoti ir esu tikras, kad Ukraina čia irgi taip pat įnešė svarbu įnašą. Toliau. Dėl kalbų klausimo. Čia norėčiau irgi pateikti atsakymą. Ukrainiečių kalba yra oficiali kalba Ukrainoje, tai yra valstybinė kalba ir toliau taip tokia bus. Iš įvairių politinių partijų pasigirsta įvairių nuomonių dėl to, koks turėtų būti balansas, santykis ką numato regioninių kalbų hartija, kurią pasirašė tiek daug šalių ir kokį vaidmenį turėtų vaidinti valstybinė kalba, taip sakant. Tai yra be, besiplėtojanti diskusija. Vyksta labai daug debatų šiuo klausimu. Galutinis sprendimas bus priimtas ne vyriausybės, bet parlamento. Tačiau debatai dar tęsiasi ir mes matome, kad reikia užtikrinti pusiausvyrą, kurie atspindėtų Europos vertybės šioje srityje. Nežinau, ar dar man likia yra laiko ar ne, bet norėčiau tarti keletą žodžių dėl konkrečių dalykų, būtent žurnalisto Harkove Klementievo, pono Klementievo dingimas. Mes tikrai rimtai žiūrime į šį dalyką, nes bet kuris mūsų pilietis jeigu, sakykime, jis yra nebegyvas ir tas atvejs turi būti ištirtas ir reikia padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išaiškinti tikri faktai ir jei buvo vykdytas nusikaltimas, rasti nusikaltelius tuos. Ir tam reikia surinkti visą įmanomą informaciją. Norėčiau Jūs patikinti, kad tyrimas Tyrimo metu siekiama užtikrinti, siekiama surinkti visą informaciją, kad sėkmingai būtų išaiškintas šis atvejs. Tai neįvyks e, akimirksniu, bet rezultatas bus pasiektas. Mums bet kuri žmogaus gyvybė yra svarbi, o šis konkretus atvejis susilaukė daug dėmesio ir iš visuomenės. Kaip atskirti verslą ir politiką? Čia norėtume pasimokyti iš jūsų, Rumunijos, Lenkijos, kitų šalių patirties. Vėlgi, mes labai rimtai atsižvelgsime į jūsų rekomendacijas. Mes neapsiribuojame tik ES valstybėmis narėmis, mokydamėsi, kaip dereguliuoti ekonomiką, kaip užtikrinti, kad būtų įgyvendinamos pačios veiksmingiausios praktikos. Mūsų ministro pavaduotojas neseniai lankėsi Gruzijoje ir grįžo uh, su labai teigiamais pastebėjimais dėl jų pažangos šioje srityje. Mes darome tą patį lygiai grečiai, bet mes tengiamės pasimokyti iš visų įmanomų pavyzdžių. Ukrainos vyriausybė panaikino daugiau, iki 90 procentų visų licenzijų ir leidimų, kurie siurbia kraują iš e, Ukrainos verslininkų. PVM reforma vyksta, ateityje PVM gražinimas bus automatizuotas. Taip pat norėčiau atsiprašyti, jei neatsakiau į kurį nors pateiktą klausimą. Norėčiau gaišinti daugiau jūsų laiko, nes, kaip suprantu, po manęs kalbės be galo svarbus kalbėtojas, jis taip pat mus atsakingas už Ukrainos klausimą. Taigi, galėsite ir jam pateikti daug klausimų, kuriuos ir man uždavėte. Jis labai gerai susipažinę su mūsų situacija, tačiau jo nuomonė nebūtinai aišku sutampa su mano. Tačiau mes labai vertiname jūsų rodomą dėmesį, susirūpinimą ir galimybę su jumis kalbėtis e, atvirose ir laisvose diskusijose, kurios mūsų nuomonė turėtų galiausiai leisti mums pasiekti mm, geresnės situacijos Ukrainos visose sektoriuose ir socialiniuose ir ekonomikos Ir dar norėčiau pasakyti, kad mums reikia pilnai integruoti Ukrainą Europos tautų šeimą, mes laikomės tų pačių vertybių, mūsų siekiai tie patys, aišku, mums reikia laiko, bet mes esame pasiruošę investu, skir, dėti didelės pastangas, kad e, pasiektume tokių standartų, kokių tikitės iš demokratinės, sėkmingos ir svarbios šalies Europoje. Ačiū. Grazie, signor Ministro, è stato un incontro davvero interessante. Dėkuoju, ponė ministrė, už įdomų pasisakymą ir atsakymus. Nežinau, ar visus klausimus buvo atsakyta, tačiau mūsų dialogas tęsiasi toliau ir paskui bus galima dar papildyti tą informaciją ir svarbiausia, kad galime dirbti kartu, bendradarbiauti. Dėkuoju dar kartą ir iki greito pasimatymo. Dabar dviejų minučių pertrauką, o paskui sustiksime su komisijos nariu Fiule. Uh, please, colleague, we need all the time because uh, the agenda is very close and uh, the commissioner is in time. Kolegos, prašome uh, susijęsti, turime tęsti darbą, komisijos narys jau atvyko. Uh, komisario Fiulė per. Uh, komisijos narys Fiulė atvyko ir jisai aptars labai uh, įdomias temas, tarp kurių bus e, kaimynystės politikos persvarstymas ir vertinimas. Šis procesas e, yra jau prasidėjęs šiais metais. Taip pat e, norėčiau ir jūsų kolegos vardu pasakyti komisijos nariui Fulė, juk labai džiaugiamės, jog jisai rado laiko atvykti ir randa uh, apskritai laiko atvykti mus informuoti apie savo veiklą. Jau nuo pirmųjų kontaktų, kuomet aš dalyvavau jo klausimuose, kurie buvo praktiškai egzaminas, o paskui vyko balsavimas ir e, pono Fulės kandidatūra buvo patvirtinta, tai nuo tų laikų iš tikrųjų jisai visuomet randa laiko sustikti su mumis ir labai kompetentingai dalyvauja dialoge su e, parlamentu. Kaip e, sakiau pradžioje, darbo tvarkė numato diskusiją dėl kaminystės politikos e, persvarstymo. Komet kalbam apie kitą scenarijų, tai yra plėtros scenarijų, tai taip pat yra komisijos nario kompetencija. Tai apie tai kalbėsime lakučio 9 dieną. Ir aš norėčiau, nors tos temos ir yra susijusios tarpusavyje, dabar susteikti ties e, pirmąją mano minėtą e, temą. Praeitą savaitę kolegoms išsiunčiau e, klausimyną, kurį komisijos narys ir jo bendradarbiai išplatino valstybėms narėms ir kaiminystės politikos, politikoje dalyvaujančiams valstybėms. Ten yra e, klausimų apie šitos politikos e, veiksmingumą ir aš e, manau, kad šiandien bus puikiai proga pamastyti šitais klausimais ir pateikti taip pat komentarų apie šį minėtą dokumentą. Taip pat išklausysime komisijos nario pasisakymą apie gairias tam tikras orientacijas, kryptis, kurios išsikristalizavo diskutuojant su e, užsienio reikalų ministrais valstybių narių, o dabar labai susidomėję klausysime jūsų pasisakymą, ponė komisijos nariai, žodis jums. Uh, <clears throat> Ačiū pirmininkė. Ačiū šią galimybę kreiptis į Jūs. Paprašyčiau 10-15 minučių jūs, Jūsų dėmesio, nes norėčiau Jums pristatyti visą e, vaizdą, kas glūdė už peržiūros e, proceso, kokia dabartinė padėtis. Ir e, aišku, tikiuosi aktyvių diskusijų šiame dokumente, gerbiamas pirmininkė, gerbiami nariai, Džiugu lankytis šiandien pas Jūs, keistis nuomonę apie Europos kaiminystės politiką. Lisabono sutartis sukūrė sąlygas ES tapti pasaulinio masto žaidėją. Nekartą šiame parlamente esu sakęs, kad kaip komisijos narys atsakingas už šią plėtrą ir kaiminystės politiką ketinu dirbti labai glaudžiai su E, vyriausiai galiotinę e, Ashton ir išorės veiksmų tarybą, kad e, padėčiau ES pasiekti savo užmojų. Tačiau norėčiau pasakyti, kad jeigu ES nori tapti patikima pasaulinio masto žaidėjo, turėtų pradėti nuo savo kaiminystės regiono. Per ateinančius mėnesius, metus privalome pademonstruoti mūsų gebėjimą veikti. Uh, taip, kad mumis būtų pasitikima mūsų kaiminystės regione, turime pasinaudoti visais instrumentais, galim, galimybėmis vykdyti bendrus veiksmus, kurios numato Lisabono sutartis, nes tai bus vienas iš pagrindinių matų, kuriuo bus matuojamas mūsų gebėjimas įgyvendinti Lisabono sutarties numatytas užsienio politikos e, nuostatas. Ir kaip tik tai todėl dabar pats metas atlikti strateginę peržiūrą Europos kaiminystės politikos. E, dabar kaip tik tai vyksta konsultacijos procesas, savo nuomonės pareiškia praktiškai visos valstybės narės ir EKP šalis partneris išklausėme ekspertų, mokslininkų, buvom susitikę su aukščiausio rango pareigūnais iš šalių partnerių. Vakar, kaip pirmininkė minėjote, keičiausi nuomonėmis su valstybėmis narėmis užsienio reikalų ministrų taryboje. Šiandien kalbuosiu su jumis, už dešimties dienų susitiksime su pilietinės visuomenės organizacijomis iš viso regiono. Ir dabar dar būtų per anksti daryti e, išvadas šiame proceso etape, tačiau jau dabar galime pradėti įvardyti ryškėjančius klausimus, kuriuos reikėtų e, toliau apmastyti. Europos parlamentas e, savo pranešimais praeitįje labai prisidėjo prie Europos kaiminystės politikos formavimo, pateikė e, gairias jos plėtojimui ir tikiuosi, kad šios dienos diskusijos e, suteiks mums galimybių e, praturtinti savo apmąstymus. Praeitą Liepą Ketsai Ashton ir aš nusintėme raštą ES ir šalių partnerių užsienio reikalų ministras. Rašte uždavėme tris klausimus. E, kokia e, turėtų būti mūsų EKP e, vizija ateinant ateinantiems 10-15 metų, kokia turėtų, koks turėtų būti pagrindinis vidutinio laikotarpio tikslas, plačiai tariant, tai būtų parlamento ir komisijos kadencija, ir kaip galėtumėm patobulinti savo priemonės išteklius. Pamėginsiu atsakyti į šios tris klausimus. Pradėsiu nuo vizijos. Iš pat pradžių turėčiau pasakyti, kad visi mūsų partneriai su džiaugsmu įsijungia į platų konsultavimuose procesą. Uh, Ir visi iš jų nori tvirtesnių santykių e, su e, Europos e, Sąjunga, pagristų aukšto lygio politinio dialogu. Visi iš jų nori gilesnės ekonominės integracijos, suderinant, suartinant teisės aktus, norminius aktus, kad būtų didesnės mobilumas, lengvesnis finansinis bendradarbiavimas. Ir tai aiškiai įrodo, jog reikia tvirtesnės EKP, netgi jeigu kai kurie tie partneriai ir nelabai džiaugiasi pačia etiketė šito proceso. Uh, Visa tai labai pozityvu yra, tačiau klystumėm įgalvotumėm, kad to e, pakanka. Žinome, kad kaiminystės regione nesame vienintelė žaidėjai, yra ir e, kiti žaidėjai, kurie nori plėsti savo įtaką būdu, kuris visuomet, ne visuomet suderinamas su ES vertybėm ar e, teisinu. Baltarusija sudarė muitų sąjungą su Rusija, Kinijos ekonominė politinė įtaka e, didėja, žinoma, lūkesčiai dideli ir ES turi ne vienareikšmiškai e, pasakyti, ką gali pasiūlyti savo kaimynams ir ko tikisi iš jų mainais. Ir mano nuomonė yra tokia, kad ne visuomet kalbėjom aiškiai koks buvo mūsų atsakas į e, santakių tvirtinimą, ypač su viduržėmio E, regiono valstybių kaimynais. Ir e, kartais e, forma buvo svarbesnė už turinį, mūsų požiūris nebuvo visiškai nuoseklus į skirtingas valstybės. Neretai ES nebuvo linkusi išsakyti savo lūkesčių dėl bendrų vertybių ir turėtumėm tvirčiau pabrėžti, kad gera valdysena ir politinė reforma nėra fakultatyvus elementai mūsų politinio pasiūlymo, kad tai neatsiejamai yra susijęs su gilesniais politiniais ekonominiais santykiais. Europos parlamentas per savo dvišalių ir daugiašalių kontaktų tinklą su partnerių šalių parlamentais atlieka labai svarbu vaidmenį remiant demokratinius principus. E, iki šiol įvykusios mūsų konsultacijos rodo, kad yra e, nemažas bendras sutarimas dėl EKP e, vizijos ir mm, tai atitinka Lisabono sutarties 8 straipsnį tos erdvės, kur politinis bendradarbiavimas būtų kaip kaip e, e, įmanoma glaudesnė, su ekonominė integracija kaip įmanoma e, gilesnė, kiek viskas glaudu, kiek gilu turėtų būti, kaip vienas ekspertas pasakė, ilgalaikis tikslas galėtų būti nuo gilios visą apimančios laisvos prekybos erdvės plus vienas procentas iki narystė ES minus vienas procentas, žinoma, atsižvelgiant į atskirų partnerių ambicijas. Kalbant apie ekonominę integraciją, tai uh, logiškai veda mus e, prie vizijos, visiškos integracijos į ES vidaus e, rinką ir keturių, e, keturių laisvių mainais už tai, kad būtų patvirtinta didelė dalis ES teisino ir kad būtų plėtojami administraciniai gebėjimai. Ir čia yra e, atotrukis tarp to, ko tikisi partneriai ir to, ką gali būti pasirengusi pasiūlyti ES. Pirmasis atotrukis e, būtų e, susijęs su laisvėmis, kurias turėtų šalių partnerių piliečiai. Partneriai tikisi, e, kad jų e, piliečiai galės naudotis visomis keturiomis laisvėmis. E, kai, kai kurios valstybės narės yra linkusios kreipti dėmesį ir suselti tai, tai tris laisvės. Ir aišku, yra suprantamų nuogastavimų dėl judėjimo E, laisvės. E, antras dalykas būtų finansinė parama. Partneriai atkreipia dėmesį e, į tai, kiek kainuoja reformos susijusios su teisės aktų konvergencija ir gilios visapimančios laisvos priekybos erdvės sukūrimu. ir e, galbūt tą atotrukį būtų galima sumažinti laipsniškai e, remiantis aiškesnė ir griežtesnė e, diferenciacija. Minėta laisvos priekybos erdvė ar bevizės režimas reikalauja ne tik tai iškaus įsipareigojimų šalių partnerių, bet ir administracinių gebėjimų patikimai gyvendinti šiuos įsipareigojimus. Ne, negalimas joks vilkinimas šio klausimu. Tačiau tačiau taip pat turėtumėm būti pasirengę e, atlyginti už tikrą pažangą ir turėtumėm patys savo suteikti reikiamas priemonės. Finansiniai e, asignavimai turėtų būti kur kas didesni toms valstybėms, kurios e, iš tiesų vykdo politinės reformas arba įgyvendina gilę visą apimančią laisvos priekybos erdvę negu toms valstybėms, kurios tik tai daro deklaracijas. Dabar tos diferenciacijos e, pakankamos e, nėra. E, Europos Sąjunga turė, turėtų aiškiau kalbėti apie mobilumą su tomis valstybėmis, kurios imasi patikimų žingsnių, kad kontroliuotų savo išorės sienas ir kurios vykdo kitas išlygas. Ir kol kas turėčiau pasakyti, kad Tikiu, e, kad diferenciacija turėtų būti grindžiama šalių partnerių ambicijomis jų santykiuose su ES, tai turėtų būti grindžiama jų pasi, pasirengimu e, prie, pritarti, perimti bendras e, vertybės, kuriomis grindžiama ES, turėtų būti grindžiama jų valdysenos reformų rezultatais, o ne geografinė pozicija. Uh, siekiai tam tikrų kaimininių valstybių tapti es narėmis nėra priežastis pasiūlyti kitoms valstybėms mažiau arba mažiau iš jų reikalauti. Jei e, Europos kaimynai yra ambicingesni, tai jie, jie patys turi pasikelti e, kortelę ir e, manau, kad KP turėtų būti tas vienas skėtis, po kuriuo formuojame savo santykius su kaimynais kad pasiektume mano nubriežto tikslo, Yra kelios e, sritis, į kurias turėtumėm atkreipti dėmesį vidutiniu laikotarpiu. Ir čia reikia apmastyti labiau kel, e, septynias e, klausimus. Vienas jų tai būtų kelių mūsų partnerių prašymas dėl didesnio mūsų santykių politinio koordinavimo. Tai vertinčiau kaip pagrista e, prašymą ir tai mums gali padėti išsklaidyti nesusipratimus, spręsti sudėtingus klausimus pasitikėjimo ir partnerystės dvasia. Dabar turėtumėm apgalvoti, kaip būtų e, geriausia tai e, įgyvendinti. Tai turėtų apmaisti. Tai, tai turėtų būti daroma ne tik tai tarp užsienio reikalų ministrų, bet ir kitose glūdos bendradarbiavimo sritise. Uh, Antra e, būtų gili visą apimanti laisvos priekybos e, erdvė. Tai yra mūsų e, pasiūlymo kertinės asmo, tai yra galimybė dalyvauti vidaus rinkoje ir tai būtų galinga pokyčių paskata. Mes turėtumėm siekti dėrybų dėl minėtos laisvos priekybos erdvės trumpesnių laikotarpių su labiausiai pažengusiomis kaiminėmis ir rytuose ir pietuose. Mūsų partneriai pabrėžia, kaip svarbu e, jiems e, turėti lengvesnę prieigą prie e, rinkų, ypač žemės ūkio ir agropramoninių produktų. Iš savo pusės turėtumėm pabrėžti, kad tam, kad partnerės šalės galėtų visiškai pasinaudoti tokio susitarimo vaisiais, reikia labai rimtų reformų, kurios užtikrintų teismų sistemos nepriklausomumą ir teisingumą, kad būtų galima pakirsti korupcijos šaknis. Trečiasnės prašymas, lengvesnis mobilumas ir aišku, nors yra politinių e, sunkumų, būtų sunku nekreipti dėmesio į visų mūsų partnerių atkaklumą šiuo klausimu. Čia turėtumėm uh, E, mąstyti netradiciškai, e, nežiūrėti į viską vien tik tai juodai baltai, galbūt e, reikėtų platesnio požiūrio į mobilumą ir migraciją, dėl kurio laimėtų visi, čia reikėtų spręsti ir saugumo problemas. Jeigu būtų E, susitelkta į tam tikras kategorijas asmenų, pavyzdžiui, studentai, mokslininkai, verslininkai, tai, e, tai galėtų būti daroma selektyviai. E, arba galėtumėm numatyti griežtą diferenciaciją, kurią minėjau anksčiau. Ketvirtas prašymas, tai būtų užsitęsę konfliktai, ką ES gali padaryti jiems išspręsti. Šio klausimo neišvengsi, neišvengsime ir aišku, negebėjimas prisidėti prie konfliktų sprendimo yra, yra minimas kaip vienas pagrindinių AKP e e, trūkumų. Partneriai nori, kad mes būtumėm e, aktyvesni, ES turėtų aktyviau dalyvauti, skaito daugiau išteklių pasitikėjimo stiprimui, bet ar galime eiti toliau negu tai. Mūsų kaimynai labai aiškiai tikisi, kad su Lisabono sutartimi ES galės panaudoti visus savo instrumentus, įskaitant įskaitant bendrą užsienio saugumo e, politiką ir Europos e, e, saugumo gynybos politiką nuosekliau ir tai yra sritis, kur reikia gilesnių apmąstymų. Penktasis prašymas būtų gilesnis sektorinis bendradarbiavimas. Žinoma, reikia labiau bendradarbiauti tokiuose sritėse kaip energetika, aplinka, klimato kaita, švietimas, pramonės bendradarbiavimas ar technologijų perdavimas. Mes taip pat tuo suinteresuoti ir turim į tai reaguoti teigiamai. Partneriai taip pat labai nori turėti daugiau galimybių dalyvauti ES programuose ir ES agentūrų darbę. Šeštasis klausimas yra susijęs su pilietinės visuomenės įtraukimu. Pilietinės visuomenės organizacijos šalise partnerėse yra ištik, ištikimiausias ir galingiausias sąjung, sąjungininkas, kai uh, reikia skatinti e, vertybių e, laikymas ir gerą e, valdyseną. Jie taip pat svarbus sąjungininkas, kai kalbama apie konvergenciją Um, Europos stand, su Europos standartais tokiuose sritise kaip aplinkosauga, klimato kaita, mes turėtumėm juos, jas labiau įtraukti į politikos formavimą, stebėseną, mes turime jas uh, sujungti su ES pilietinės visuomenės organizacijom, turime investuoti uh, į jas stiprinti jų gebėjimus. Ir galiausia, uh, paskutinis klausimas - regionų uh, specifika mūsų, uh, mūsų kaiminystėje. pagrindinė EKP charakteristika turėtų būti mm, specialus e, e, požiūris e, pritaikytas prie atskirų regionų. Aš esu įstikinęs, kad EKP turėtų skatinti regioninį bendradarbiavimą tarp EKP partnerių, ypač rytų partnerystės kontekste ir Viduržėmio jūros valstybių sąjungos kontekste. Tai yra pagrindinės AKP dimensijos, nors ir e, ne vienintelės. Su rytų partnerystės ES e, parengė labai ambicingą darbo atverkę santykiam gilinti su šešiom partneriam e, rytuose ir, ir dvišalių pagrindų, ir daugia šalių pagrindų. EKP peržiūra suteikiamas galimybę apžvelgti pirmuosius pasiekimus ir pasirenkti sėkmingai vadovo sutikimų Budapešto kitą gegužę. Geog Viduržymio jūros valstybių sąjunga e, taip pat juda į priekį, nepaisant politinių sunkumų susijusių su e, artimųjų rytų taikos procesų sekretariatas. E, greitai bus įkurtas ir nemažai padaryta gyvendinant projektus, kuriuos rems Viduržymio jūros valstybių sąjunga. Ir e, atlikdami peržiūrą mes turime įvardyti praktinius būdus, kaip būtų galima prisidėti prie šios iniciatyvos įgyvenimo, turime e, padėta, e, padėti jai pasiekti numatytų tikslų, kurti darbus, skatinti ekonomikos augimą ir plėtoti inovacijų gebėjimus viduržėmio jūros regione. Ir E, e, galiausiai paskutinis klausimas - palikos instrumentų, finansinių e, priemonių ir išteklių klausimas. EKP veiksmų planas pasiteisino kaip pagrindinės politikos gyvenimo įrankis ir dabar mes Turime labiau susitil, susitelkti ir geriau jį susijęti su šalių partnerių reformo darbo atverke. EKP e, priemonė tai buvo pokytis pagalbos teikimo e, srityje, e, tačiau e, nemažai kas pabrėžia, kad daugiau reikėtų padaryti siekiant susiekti, susijęti reformų prioritetus, EKP veiksmų planų su finansiniu bendradarbiavimu. Finansinė pagalba turėtų būti teikiama greičiau, turėtų būti mažiau biurokratizmo ir daugiau lankstumo reaguoti į atsirandančius poreikius. Šalis partnerės nori, kad mes glaudžiau panagrinėtumėm pasirinkimo narystiai pagalba. Mums reikia tai rimtai apgalvoti, bet reikia jūsų paramos mes e, visuomet reaguodavom į parlamento prašymus dėl konsultacijų, keitimuose nuomonėmis turėtumėm e, labai rimtai apgal, apgalvoti prieš įgyvendami šitą e, procesą ir bendrai paėmus turėtumėm apmastyti visą pasirengimo procesą, pagalbos tiekimą, turėčiau čia akcentuoti vieną labai svarbų um, dalyką. Pagalba kaiminystės šalims iš esmės skiriasi nuo uh, klasikinės pagalbos um, vystimos arba vystomosios pagalbos. Mums reikia turėti galimybę greičiau reaguoti besiformuojančius uh, poreikius ir kintančius politikos tikslus. Uh, Na, nebūčiau linkęs e, kalbėti apie finansinius e, išteklius, e, kai ES yra sunkioje ekonominėje finansinėje situacijoje, tačiau žinoma, galima daug ko pasiekti plėtojant novatoriškus finansinius instrumentus. Mes galime geriau koordinuoti ES valstybės narių pagalbą, pasinaudodami veiksmų planais. Uh, Bet būkime atviri, mums reikia patiems numatyti finansinės priemonės e, savo ambicingai politikai gyvendinti. Negalime reikalauti įgyvendinti gilių e, reformų ir neteikti reikiamos e, paramos. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, tokios mano mintis dėl klausimų išriškėjusių atliekant strateginę peržiūrą. Žinoma, šios mintis preliminarios, e, jos konkretizuosis, e, tęsiantis konsultacijų procesui. Vasario pirmąją pane Aštan ir E, ir aš pakviesime ES valstybės narės ir e KP e, šalis partnerės į ministrų konferenciją ir tikimės, kad konferencija mums suteiks gairių dėl pasiūlymų, kuriuos teiksime balandį komunikate tarybai ir Europos parlamentui. Na, tačiau aš jau šiandien norėjau pasidalinti šiomis preliminariomis mintis su jumis, norėjau išgirsti jūsų reakciją, pasiūlymus. Jeigu norime, kad Europos kaiminystės politika e, taptų inkaru mūsų e, kaimynams e, atspindinčių sutarties užmojus. Mums reikia išgirsti jūsų nuomonės, mums reikia jūsų paramos. Dėkui. Grazie komisario Fiulė. Paro... Dėkuoju komisijos nariai Fiulė. Dabar žodis kolegai Brok, dvi minutės. Dėkuoju, ponia pirmininkė, mali kolegos, ponia komisijos nariai. Aš norėčiau pasveikinti Jūs ir padėkoti, todėl kad man atrodo, jog senai nesam nagrinėję šitos temos strateginiu požiūriu, o jūsų strateginis požiūris į šitos dalykus yra, bet to dar papildytas įvairiomis e, mintimis dėl konkrečių veiksmų ir tai iš tikrųjų leidžia tai daryti. Iki šiol daug pinigų buvo leidžiama, tačiau tos lėšos nebuvo labai tikslingai panaudojamos, kaip parodė patirtis. Komet e, aš e, prisimenu tai, ką sakė prieš jūs kalbėjas, kalbėtojas, tai tuo labiau tam, tam pritariu, ką sakau. Dabar keletą žodžių apie mūsų kalbamąją temą. Mes manome, kad e, tai atsispindės ir klausimuose. Ir mes apie tą temą kalbam ir įvairiuose pranešimuose. Kalbant apie rytų partnerystę, mes manome, jog viduržėmio jūros partnerystė ir rytų partnerystė turi tą pačią vertę, tačiau e, tikslai ir metodai skiriasi čia. Vienu atveju mes e, kalbam apie Europos kaimynus, o kitu atveju apie kaimynus europiečius. Kaip sakė vieną dieną Romana Prodi, mes turime galvoti apie darybas ir elgtis kaip viena institucija. Ir turim galvoti apie tas valstybės, kurios galbūt prisijungs prie šengeno erdvės, bet netaps ES narėmis. Galbūt dalyvaus e, gynybos politikos tam tikrose aspektuose, bet nebūtinai bus narės. Europos ekonominė erdvė čia neturi būti modelis, be jokios abejonės, bet vis dėlto jį reikėtų atsižvelgti kaip į tam tikrą e, intelektinę koncepciją ir tai gali būti tam, tikr, tam tikras perspektyvos variantas tam tikroms valstybėms, tam tikrai grupiai, nekalbant apie jų pilną integravimąsi Europos Sąjungą. Dėkuoju Pone Brokai, dabar žodis kolegai Vencieriai. Dėkoju. Dėkoju ir Jums, ponė pirmininkė, Jums komisijos nariai. Norėčiau padėkoti komisijos nariui už tai, kad rado laiko ir už valią informuoti parlamentą. To negalim pasakyti apie visus komisijos narius. Labai trumpai dabar norėčiau aptarti. E, mums rūpimą klausimą. Ministrės politika be jokios abejonės yra strateginis e, dalykas. Tačiau aš e, manau, kad šiandien mes turbūt ryštingiau turime galvoti apie savo interesus ir apie didesnio lėšų panaudojimo viduržėmio jūros e, baseine klausimą ir didesnių lėšų ten panaudojimą, nes tai susiję ir su kylančių mums problemų sprendimu. Jūs e, kalbėjote apie tai, aš jums pritariu, jūs e, sakėte, jog reikia suteikti tam tikrą turinį šitiems dalykams ir čia kalba sukasi ne tik tai apie lėšas, bet reikia ir tam tikrų įsipareigojimų iš tų valstybių pusės dėl demokratijos. Aišku, kad daug valstybių šios politikos kontekste nori didesnės integracijos. Aišku, finansinių lėšų klausimas čia yra visuomet svarbus klausimas. Bet labai svarbus klausimas yra materialios ir nematerialios demokratijos e, infrastruktūros tose valstybėse. Pilietinės valstybės e, klausimas. Ir man atrodo, jog e, yra būtina mums į tai atsižvelgti, numatant e, išlaidas tose valstybėse. Aš, aišku, nenoriu kvestionuoti komisijos narių e, kompetencijos pasiskirstimo, tačiau turbūt jūsų portfelis turėtų būti siejamas ir su migracijos politika, su šitas rytimi, todėl kad e, aš matau, kad yra tam tikras nuomonių skirtumas Libe komitete ir Afeto komitete, nes e, šitos klausimus mes diskutuojam galbūt per daug atskirai. Dėkuoju, ponė Neits, dvi minutės. Pirmininkė, komisarė, kolegos, su pirma, komisijos nariai, norėčiau pagirti, jums už tai, pagirti jūs už tai, kad jūs ėmėtės Europos e, kaiminysės politikos peržiūros Ir dėkui Jums už tai, kaip Jūs mums papasakojote apie dabartinę situaciją ir kokių pastabų sulaukėte reaguojant į klausimyną, kurį išsiuntinėjote valstybėms narėms ir Europos kaiminystės politikos partneriams. Manau, kad atsakymai tikriausiai ats pasidarnaus kaip pagrindas šiam, šiai labai reikalingai pa, peržiūrai, kadangi visą laiką buvo daug neiškumo dėl tikrojo šios politikos tikslo. Taip pat manau, kad buvo ir dar yra e, labai daug nesusipratimų ir prieštaringų lūkesčių. Aš man keista asmeniškai, kad e, daugiau šalių partnerių nesako mums, kad mes labai daug reikalaujame kaip ES, bet labai kartais mažai e, duodame. O tokia situacija turėtų baigtis, jeigu mes norime padaryti pažangą. Taip pat kelios pastabos, pastabos dėl trijų aspektų. Pirma, e, žmonių judėjimas. Man atrodo savaime suprantama, kad kuo griežtesnė, griežtesnė bus vizų politika, tuo labiau žmonės gundysis apeiti taisyklės tuo dažniau jie liks ilgiau nei leidžia jų viza ir ras kitų būdų atvykti. Mes pradėjome nuo taip vadinamųjų mm, atsinaujinančių ar pasikartojančių vizų sistemą mm, dėkti. Ir tai tikrai labai svarbu. Antra, svarbu atverti rinkas. Čia mes turėtume būti pasiryžę priimti daugiau produktų ir paslaugų atkeliaujančių iš tų šalių. Ir galiausiai jums leidus pasakysiu, kad mano galva labai svarbu kad Europos komisija ir kitos e, tarnybos daugiau pastangų dėtų bandydamos e, išspręsti užšaldytus konfliktus. Dabar ponui Šulciui dvi minutės skiriamos. Komisarė, norėčiau taip pat Jums labai padėkoti už tai, kad e, mus informuojate. Visą tai, ką pasakėte apie EKP, man yra priimtina, sutinku su visu, visu tuo, ką pasakėte. Tačiau jūs taip pat turite prisimti ir atsakomybę už plėtrą. Ir mes turime siūsti kaiminystės šalims labai aiškius signalus, kad jo žinotų, kur eina. Po Lisabonos turime susitelkti ties e, tuo klausimu, kur eina ES, kokie jos galutiniai tikslai kadangi ar vykdysite vidaus reformas vien tik dėl to, kad prisijungtumėte prie Europos Sąjungos, na, mes tokių pažadų negalime duoti. Tai neturėtų, tokie pažadai neturėtų būti tokių reformų pagrindas. Mm, mes šiom šalim siūlome partnerystę kaip modelį, kuris leistų užtikrinti, kad jos galėtų pasitikėti mūsų pagalbą, mūsų partnerystę, Šengeno zoną pavyzdžiui ir panašus dalykai čia labai svarbus. Tai yra daug svarbiau negu kalbėjimas apie begalinės galimybės šalims prisijungiančioms prie Europos Sąjungos tos šalis turi įgyvendinti šias reformas, ne, ar jos prisijungtų ar neprisijungtų. Dėkuoju Šulcui ir panas Meijer. Dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Dėkuoju komisijos nariui. Komet uh, lankėtės pirmą kartą parlamente, mes kalbėjome apie kaiminystės politikos e, priemonės ir asociacijos sutartis. Ir tuomet jūs sakėte, jog e, yra būtina laikytis antro straipsnio nuostatų dėl asociacijos sutarčių ir kad turi būti labai griežtai reikalaujama tarptautinių konvencijų žmogaus teisų srityje laikymosi. akivaizdu, kad e, mes turime dar labiau gilinti ir detalizuoti šio instrumento naudojimą, todėl kad tas straipsnis kaiminystės politikos kontekste praktiškai netaikomas. Viduržėme jūros e, baseino šalių atveju, Izraelio atveju netaikomas tos nuostatos, kaip jūs žinote, praeitą savaitę vakarų Saharoje susidariusi padėtis iš tikrųjų labai apgailėtina. Žinome, kaip, kaip yra su pabėgėlių stovyklomis toje e, zonoje siekiama išvengti Maroko okupacijos. Praeitą savaitę žuvo vienas vaikas. Ir kaip tik tuo metu, kuomet e, jungtinių tautų generalinis e, sekretorius Strasbūrė sakė, jog New York'e prasidės e, antrasis neformalių dėrybų raundas siekiant sureguliuoti tą konfliktą. Marokas ir toliau okupuotose teritorijose netaiko tų taisyklių, kurių turėtų laikytis ir, ir, ir netaiko žaninkystės sustarimo nuostatų. Ir dabar matom, kad buvo ir aukų, tarp kurių e, ir, ir tas minėtas vaikas. Ir todėl kyla klausimas, ką mes turim daryti. Ar antras straipsnis čia gali būti taikomas ir, ir naudingas ar ne. Dėkoju, panai Meijer. Dabar žodis panai Šybė, dvi minutės. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums, komisarė, už šią kaimynystės politikos peržiūrą, rytų politikos peržiūrą. Ir ypač dėl to, kad apibrėžiate septynis mūsų kaiminių lūkesčius. Manau svarbu, kad žinotume, kokie yra jų lūkesčiai kadangi jie gauna, yra kaip ir mūsų kaiminystės politikos gavėjai. Ypač kalbant apie lūkesčius susijusius su mūsų pagalba. Sprendžiant užšaldytų konfliktų problemas. Moldovos, Gruzijos, arba Šiaurės Karabacho pavyzdžiai rodo, kad būtų sudėtinga tikėtis pažangos neišsprendus pirmiausia tų konfliktų. Dabar mano klausimas. Judumas yra labai paklausus, lengvesnis lengvesnė prieiga prie vizų yra labai aktualus klausimas. Taigi, kokie mūsų Europos kaimynai yra artime, e, labiausiai tikėtina pasieks pažangos toje srityje. Ir antras klausimas. Jūsų vertinimu, uh, kas turėtų gauti finansinę naudą, kam turėtų būti atsidėkojama finansiškai iš mūsų kaiminystės politikos partnerių. Aš aišku neprašau įvardyti šalių, tačiau jūsų nuomonė, kurios iš jų galėtų tikėtis tam tikros paramos šios politikos rėmose. Ačiū. Onorevole, eh, grazie onorevole Gib. Onorevole eh, Severin per... Ačiū. Dabar ponas Sorin. Aš norėčiau pasveikinti ir pagirti komisarą už šią iniciatyvą. Tačiau tas, ta peržiūra šiuo metu yra labai reikalinga, savalaikė ir daug žadanti. Kalbant apie metodologinį lygį, pasakyčiau, kad dėja šios diskusijos mums turbūt, turbūt nesuteiks progos e, mums jums pertikti visos informacijos ir atvirkščiai. Taigi prašyčiau e, palaukti ir tikėtis iniciatyvos iš mūsų pusės, kad galėtume mažesnėme rate aptarti svarbiausius dalykus daug detaliau. Iš principo manau, kad gera visapimanti politika yra visą laiką prasideda nuo geros kaiminystės politikos, tačiau taip pat manau, kad nuosekli kaiminystės politika e, reikalauja nuoseklumo ir Europos Sąjungoje. E, reikia ir institucinio nuoseklumo, tačiau taip pat ir intelektinio nuoseklumo. Kadangi dabar yra nevienodas mūsų jautrumas įvairiausios klausimus, tradicijos mūsų skiriasi, žinios taip pat. Ir visą tai reikia apjungti taip, kad kad Moldova, sakykime, kuri yra svarbi rumunams, o viduržėmio jūros šalis svarbios italams ir ispanams. Visą tai reikia apvienyti į vieną. Man atrodo, kad mums labiausiai reikia demokratinio stabilumo ir saugumo e, savo kaiminėse šalise, o tai galima pasiekti per vystimąsi. Taigi, man atrodo, svarbiausias bendras tikslas yra tas, kad mums reikia stabilios kaiminystės, uh, taip pat saugios kaiminystės, kad būtume stabilesni ir saugesni. Ir taip pat, aišku, mums reikia demokratijos, kad būtų pasiektas tas saugumas. Taigi, ir galiausiai norėčiau pasakyti, kad jūs nepaminėjote bendros kaiminystės koncepcijos. Kai kurios mūsų kaiminės yra ne tik mūsų, bet ir kitų kaiminės. Ir čia mums svarbiausia apsispręsti, ar jas laikysime išskirtinėmis kaiminėmis ir dėl jų konkuruosime su kitais, ar jas laikysime bendrais kaimynais, ar mes sieksime trišalio bendradarbiavimo su tokiomis kaiminėmis, ar dvišalio, kai kuriuose sritise ir atvirkščiai, ir kaip motivuoti kitas šių bendrų kaiminių kaiminės. Čia ir baigsiu. Ačiū, kad pirmininkė man leidote pasisakyti, tačiau manau, kad šią politiką reikia tęsti. Grazie, onorevole Severin. Dėkuoju, pan Severin. Kolega Juland, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė, ponė Fulė. Ačiū, kad atvykote pas mus Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti tai, ką pasakėte apie perspektyvos trūkumą kaiminystės politikoje žvelgiant iš kai, šalių kaimynių požiūrio taško, aš sutinku, kad jeigu mes nesuteiksime jiem aiškios perspektyvos, negalime tikėtis, kad šios šalis mm, greičiau ir giliau vykdys savo reformas, kadangi vidaus politikoje būtų labai sudėtinga savo gyventojams joms paaiškinti, kodėl reikia imtis tiek daug brangiai, brangiai kainuojančių reformų, kai tuo tarpu nėra aiškios perspektyvos, kodėl tai daroma. Taigi politiškai aš palaikau jūsų mm, ketinimą siekti aiškesnės perspektyvos. O dabar konkretus klausimas. Yra, jis yra susijęs su e, e, rinkų atverimu. Jūs, mes dažnai vartojame skambius žodžius, žadame, kad atversime savo rinką kaiminėms šalims. Tačiau kaip pereinama prie konkrečių atvejų, ir čia kalbu apie Gruziją konkrečiai, tai tuomet mums nepavyksta, mes nenorime atver, netgi pradėti dėrybų dėl laisvos priekybos susitarimų. Ir visą laiką sugalvojame techninės sąlygas, vieną sąlygą įgyvendinus, tuo atsiranda toj pat kita. Net ir mano šalies atveju, kai mes bent jau sugebėjome pradėti dėrybas ir ta šalis partnerė e, įgyvendino tas reformas ir sąlygas. tai buvo kaip ir signalas, kad mes tikrai norime pasiekti galiausiai tų laisvų, laisvų, laisvų priekybos susitarimų. Ačiū. Eh, grazie, onorevolo Jūland. Dėkoju, Jūland. Dabar kolega Brantner, dvi minutės. Ačiū, ponė Fuller. Du pastebėjimai. Vienas dėl jūsų. Dėl bendros pasimėjimas ir kitas konkretus. Pirma, dėl to, ką galime pasiūlyti. Tai yra labai aktualus buvo kalbama apie vizų liberalizavimą, bet man atrodo, čia per siaura, siauras dalykas. Reikia jį praplėsti. Jūs taip pat kalbėjote apie rinkų atverimą tekstilės, plieno produktams. Man atrodo, čia reikia sąžiningai padiskutuoti ir valstybės narės taip pat paraginti labai atvirai apie tai pasikalbėti. Antra, yra švietimo klausimas galimybių suteikimas jauniems verslininkams, jauniems studentams suteikti galimybę pagyventi bent kurį laiką Europos Sąjungoje. Mes taip pat turime peržiūrėti žmogaus teisų klausimą. Daugumoje sutarčių žmogaus teisų nuostatos neveiksmingos, tai reikia pripažinti. Uh, buvo sudaryti susitarimai, bet jais nesiremiama, reikia peržiūrėti šias nuostatas. Taip pat buvo kalbama apie užšaldytus konfliktus, tai yra sudėtingas klausimas. Taip pat pastebėjimas dėl Libijos bendradarbiavimo darbo tvarkė, kurią pasirašėte jūs ir komisarė Malstrom. Be 50 milijonų iš stabilumo priemonės iš, iš kur ateis tie visi pinigai. Man atrodo, kad situacija dabar yra netinkama. Taigi norėčiau išgirsti jūsų pasiaiškinimą. Ačiū. Grazie, onorevole Brantner, onorevole Kukan, per due minutės. Dėkuoju. Dabar kolega Kukan, dvi minutės. Ačiū. Pirmininkė komisarė, visi jūs giria ir aš taip pat laikysiuos šios tradicijos, tačiau norėčiau pakartoti mm, mūsų pirmininko žodžius, kai jis pradžioje pasakė, kad vertiname jūsų pasiruošimą pas mus atvykti. Jūs tikrai pas mus ateinate ir suteikėte mums progą su jumis pasikalbėti. Taigi, čia ne diplomatinis piruetas, bet tikrai padėka. Ir norėčiau, kad tų piratų vengtumėte atsakydamas į mūsų klausimus. Šiandieną turbūt vėl tai įrodysite atsakydamas į mūsų klausimus. Vertinu jūsų išsakytas mintis, kadangi manau, jog jos nėra kažkokios bereikalingos vizijos. Kartais vizijas sunku apibrėžti, jos neaiškios, tačiau jūsų mintis turi ir viziją, bet taip pat ir nestokoja konkretumo, yra praktiškos ir pragmatiškos. Mano klausimas yra toksai laisvo pobūdžio. Jūs esate uh, E, Europos kaimynystės politikos rytų partnerysės ir plėtros komisaras. Kaip žiūrite į šias dvi savo atsakomybės? Ar į jas žiūrite kaip į vieną kitą, kaip, kaip derančias tarpusavėje, ar kaip į vieną dalyką, ar manote, kad tai yra du atskiri klausimai, kuriuos sudėtinga suderinti? Tai toks būtų asmeninis filosofinio pobūdžio klausimas. Ačiū. Grazie, onorevole Kukan, onorevole Palei. Dėkuoju. Kukan. Panas Pratskis. Ačiū pirmininkė, komisarė. Ačiū už jūsų aišku pasisakymą. Pastabos išsakytos šioje salėje rodo, kad daug kolegų pritarė jūsų vizijai, kad jūs susilauksite paramos bent jau tarp šio komiteto narių. Tai rodo, kad jūs, jūsų perspektyva šias gairias įgyveninti tikrai yra nebloga. Dabar vienas e, lengvas ir konkretus klausimas. Kaip e, jūs e, vertinate situaciją Baltarusijoje susikloščiusią gruodžio 19-osios išvakarėse ir po to. Žinote, kad kartu su Baltarusija ir Ukraina Lietuva yra parengusi bendrą pasiūlymus dėl bendrų prioritetinių rytų partnerystės projektų. Uh, E, plėtojant bendradarbiavimą transporto, energetikos ir kultūros sritise. Kaip komisija vertintų tokius projektus ir kaip e, galėtų e, moraliai, o galbūt ir ne tik juos palaikyti. Ir kaip iš šios perspektyvos vertintumėte Lietuvos prezidentės dalios Grybauskaitės pasarojo metų vizitą į Minską. Ačiū. Dėkuoju ponui Paleckui. Manas Peterle, dvi minutės. Ačiū, pirmininkė, gerbiamas komisijos nariai. Man atrodo, matomės jau trečią kartą, mane tai džiugina. Ačiū už jūsų labai aiškį. Aišku, pranešimą kalbėjote apie vienos kiečio e, filosofiją, man tai labai priimtina ir na, tuo atžvilgiu norėčiau paminėti um, tris strateginius prioritetus. Su pirma, manyčiau, kad mūsų bendradarbiavimo susitarime daugiausia turėtų būti kalbama apie studentų mainus, paramą jauniem mokslininkam. Antra, taip pat norėčiau paminėti mobilumą. Dažnai akcentuojame daugiau ekonominio bendradarbiavimo, mokslininkų mainų, uh, E, didesnį susikoncentravimą į smulko vidutinio verslo įmonės. Praeitą e, savaitę girdėjau, kad Turkijoje tenka laukti savaičių savaitės, e, kad gautum vizą ir tuos techninius sunkumus reikėtų greitai išspręsti. Trečios strateginės rytis būtų sveikatos rytis, jai neskiriama pakankamai dėmesio. Uh, šiuose šalise ir pas mus e, sveikatos problemų tendencijos labai panašios yra, turiu galvoje, chroni, chroni, e, lėtinės lygas, vėžį ir čia reikia skubaus e, bendradarbiavimo, reikia keisti e, čia e, mąstymą, po požiūrį ir visi būsime sveikesni. Tai reikia žinių mobilumo. Tai būtų vienas iš galimų sprendimo būdų. Dėkui. Dėkui, dabar žodis. Gomes, dvi minutės. Dėkuoju, ponia komisijos nariai. kalba ne tik tai ap, apie kaimynus, bet ir kiti bando veikti mūsų e, kaimynus, daryti įtaką e, vertybėmis, kurios nėra mūsų vertybės. E, pavyzdžiui, redmisijos susitarimai, dėl kurių derame su diktatoriais, na, aišku, tai nėra jūsų kompetencijos rytis, tačiau iki šiol nesame gavę pagrindų sutarimo e, sąlygų, dėl kur buvo susitarta su Libija, nepaisant to, kad kitą savaitę į Libiją išvyksta mūsų delegacija. E, sveikinu jūsų strateginį mąstymą. Jūs esate komisijos narys, paprastai mūsų ministrai neblogai kalba strategiškai, bet kai reikia strategiją paversti uh, veiksmais konkrečiais atvejais, ar kai užduodi jiems e, klausimus, tarkim, apie e, mūsų e, indėlį, tarkim, į konfliktų sprendimą, kokie, koks jų indėlis, pavyzdžiui, į Kipro konflikto sprendimą, tai daro įtakos ne, ne tik tai mūsų santykiams su Turkija, bet ir bendrai saugumo gynybos na, politikai, o kaip su vakarų Sahara, pavyzdžiui, kur taip pat yra mūsų e, saugumo interesų, nes e, e, iš ten kyla vis didesnė terorizmo grėsmė, galėčiau paminėti Palestinos Izraelio konfliktą ir daugelį kitų Tai būtų labai gerai, kad jūs e, paragintumėt mūsų ministrus sustelkti į tai, užuot teikus pasiteisinimus dėl to, kodėl ES nesiema veiksmų, kad tai yra jungtinių tautų rankose, galima sakyti, kad jie užmerkia akis ir nusiplauna rankas. Atsipraš, atsiprašau, negaliu likti, kad išgiršiu jūsų atsakymą, bet man jį tikrai perduos. Dėkui. Gomes, le... Dėkui, poniai Gomes ir paskutinis kalbėtojas e, Kreisler Dorfer, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė komisijos narė. Norėčiau grįžti prie e, pana Šulco išsakytos minties. Jisai sakė, jog būtina mums pagalvoti apie ES pagrindinius tikslus. Manau, kad Joška Fischeris e, yra patikslinęs šį aspektą prieš. E, nemažai metų. Aišku, šitie dalykai galbūt yra kintantis. Nežinom, kita vertus, kas bus už 10-30 metų, tačiau turim vis dėlto klausyti tų galutinių tikslų klausimą mūsų piliečių labui, todėl kad kiek, su kiekviena plėtros banga mūsų piliečiai nerimauja. Taip pat yra ir filosofinių klausimų čia kylančių. Gilinimas yra įmanomas tik tuomet, jeigu bus plėtra. Aš patikslinsiu, ką turiu galvoje. Jeigu ES plečiasi, tai tik tuomet galima gilinti integraciją. Nes e, mums kyla ne tik tai tiesioginiai ir konkretus klausimai dėl rydienos, dėl to, kokias priemonės reikia įgyvendinti, mes turim galvoti ir apie galutinius ES tikslus, kalbėti apie tai, ko mes pageidaujam ir tai, kas yra įmanoma padaryti. Ir toje diskusijoje turi dalyvauti ir piliečiai. Konventas suteikė daug įvairių galimybių šitame kontekste, paskui tas procesas e, ėmė buskuoti ir paskui viskas baigėsi su Lisabonos sutartimi. Uh, savo sutartimi, kuri visiškai neatlėpia tam, ko mes e, tikimės. Tad ar jūs esate pasirengę organizuoti tokią diskusiją ir, ir plėtoti ją, nes aš manau, kad ir galvojant apie viešąją nuomonę ir apie e, vidinius ES dalykus, tai leistų smarkiai pasistumėti į priekį. Dėkuoju. Dabar žodis vėl komisijos nariui, kad jisai atsakytų į visus tos klausimus. Prašom. Yeah, yeah. Uh, uh, I can make a choice, yeah. Galiu rinktis. Ne, ne, pradėsiu. Nuo ten, kur jūs baigėt. Tai jūsų rankose, bet uh, aš tikrai tai labai remsiu. Bet ES plėtros paketas už poros dienų bus pristatytas jums. E, šiandien e, nėra nei laiko, nei reikalo apie tai kalbėti. Tačiau taip, norėčiau, kad vyktų diskusija netikrai dėl sąlygų ES plėtros, ką įmanoma padaryti per šią parlamento kadenciją, ar ES plėtra siekiama suvienyti Europą, ar ES plėtra priemonė mūsų pačių politikai gyvendinti, kaip pasinaudoti ES plėtra, kai e, vėlgi dydis yra svarbus. Tačiau e, šios e, klausimus turėsime diskutuoti es e, plėtros e, paketą pateikus, e, tada bus tinkamas metas tai daryti. Ir aš pats ne visada galiu apie tai kalbėti uh, susitiko su užsienio reikalų ministrams. Toks yra Europos parlamento privalumas, diskusijų čia privalumas. Dėl pagrindų susitarimo Kathy e, Ashton e, yra puikiai susipažinusi su šiuo klausimu, kokios bus pasiekmes pagrindų susitarimo visose valstybėse narėse. E, tai buvo pasirašyta taryba. Išsakė tam tikrų abejonių, Kesė tai nagrinėja, e, kaip būtų galima geriausių būdų įgyvendinti e, komisijos e, įsipareigojimą. pasirašius pagrindų sustarimą dėl Baltarusijos. Tiesą sakant, uh, Daug judesio ten nematau, artėja rinkimai ir tai visada galimybė, ar jie bus pasinaudota ar ne, priklausys nuo Baltarusijos valdžios, nuo piliečių. Už poros dienų vyksiu į Minską antrą kartą ir šį kartą nebus jokių susitikimų su prezidentu. Nesutiksiu uh, su juo prieš uh, pat rinkimus, tai nedėrėtų komisijos uh, nariui, susitiksiu su pilietinės visuomenės organizacijomis, vyks jų forumas, būtent ta linkme bus nukreiptos mano diskusijos. Baltarusija prezidentas e, Lukašenka žino, ko reikia tam, kad būtų daroma pažanga mūsų santykių srityje, valstybės narės diskutuos e, komisijos pasiūlymą dėl jungtinio e, tarpinio laikotarpio plano, taip pat numatoma suteikti dėrybinius nurodymus dėl readmisijos ir vizų režimo supaprastinimo susitarimo. Ir e, galbūt tai padės mums priartėti prie žinių mobilumo. Taip pat ir Baltarusijos piliečiams. Man labai patiko tas posūkis. Baltarusijos valdžia taip pat žino, kad sąlygos e, priklauso ne tik tai e, nuo sutartinių e, dvišalių dalykų. Pavyzdžiui, ta galimybė buvo praleista po praeitų rinkimų ir tikiuosi, kad valdžios institucijos dabar tuos klausimus išspręs. Ir prezidentas uh, nu, prisėmė tam tikrus įsipareigojimus, kaip ryte kartą kalbėjom šio klausimu. Ekonominiu požiūriu, žinote, anksčiau ir vėliau ši šalis sus, susidurs su sunkumais. Yra klausimų, kurie sutikia galimybę bendradarbiauti vis. Uh, Baltarusijos ES santykiai, tai iki šiol buvo praleistos galimybės. Dabar kitą žingsnį turi žengti Baltarusija. E, na, tikiuosi, esame pasirengę padėti jiems. E, veikti, judėti į priekį. Es plėtra ir kaiminystė. Turėti reikalo bendrauti su 24 šalim nelengva. Bet ar sunku atskirti kartais tos du krepšius? Tai tikrai ne. Esu apie tai kalbėjęs per viešus klausimus ir mano nuomonė nepasikeitusi. yra aiški institucinė riba tarp uh, jų dviejų. Kalboje minėjau reikalas uh, uh, tas, kalbant apie priemonės, jos viena kita papildo tam tikrą prasme. Tas pats pasakytina apie tikslus. Taip yra tam, kad galėtume visu tuo pasinaudoti kuo geriausiu būdu, tačiau uh, Aš tikrai nenorėčiau, kad e, už kažkieno tai nugarų būtų kažkas perkelta iš vieno, vieno krepšelio į kitą. Tačiau kartais tai yra intelektualinis iššūkis. Tai pritarčiau jums čia, kad gali būti nelengva turėti reikalo su dviem šalių grupėm. Žmogaus teisės, uh, stabilumo priemonę. Buvo užduotas klausimas apie lėšas bendradarbiavimo darbo atvarkiai pasirašytai su Libija. Penkiasdešimt plus dešimt, regis buvo penkiasdešimt, atsiprašau, keturiasdešimt plus dešimt Bet kad e, nepadaryčiau klaidų, atsakysiu Jums iš šį klausimą raštu. Bendri kaimynai. Dabar atsakymo neturiu ponui Seberinui. Jis, e, jis išėjo, bet ne pirmą kartą apie tai kalbame. Jis yra anksčiau man uždavęs šį klausimą. Ir turbūt čia gairių turėsime laukti iš e, kaiminystės politikos peržiūros. Bent jau e, tai, kiek tai domina parlamentą, aš su kolegomis tai apmastysiu. Suprantu, kad e, kaiminystės politikoje yra Um, aiški riba brėžiama tarp valstybių, kurios patenka, nepatenka instituciškai, finan, finansiškai. Šalis vis dėlto nėra vakume, jos yra savo regione. Uh, jis daro joms įtaką, jos turi interesus, uh, vyksta sąveika tarp kaimynių, į tai reikia atsižvelgti. Klausimas, žinoma, yra toks, ar komisija turi geriausias priemonės tam padaryti. Ir e, tikiuosi, e, kad e, su Kathy Ashton, su uh, Europos išorės veiksmų taryba uh, galėsime uh, efektyviau dirbti su turimom priemonėm. Dėl to, kas yra arčiausiai be vizio režimo, jei viskas vyks sklandžiai ir jei valstybės narės pritars Jau tai girdėjote iš Ukrainos užsienio reikalų ministro Grįščenko. Bus e, svarstomas veiksmų e, planas e, per ES Ukrainos susitikimą. Valstybės narės taip pat informavo, kad yra pasirengusios uh, pradėti e, kalbėti apie bevizį e, režimą Moldovai. E, tai geros žinios, nes su kolegė Malstrom kaip tik tai rengiame veiksmų planą. Atrodo, kad tai atrodo kaip kelio gairių planas, automatizmo elementas sustiprintas yra, bet Tai vis dėlto tas pat kelio gairių planas, ką turi partneris e, padaryti, kokius konkrečius veiksmus įgyvendinti, kad pasiektų e, tikslo, kas turėtų gauti daugiausia finansinių išteklių. Norėčiau palikti tai vėlesniem diskusijom, nes e, dabar vy... tebe vyksta diskusijos, nenorėčiau išgazinti šalių partnerių ar valstybių narių, e, pasakydamas, kam atiduodama yra pirmenybė. Tačiau kalbant apie e, rytų e, partnerystę, tai matomas aiškus išskirimas, kur lėšos nukreipiamos pagal vien, vienam gyventojui viršuje Moldova, aišku, ir jeigu pažvelgtumėm į Baltarusiją, tai labai <clears throat> didelis skirtumas yra skiriamų išteklių. Daugiau, man regis, konkrečių klausimų nebuvo. Buvo e, labai konkrečių gerų pasiūlymų, pastabų, minčių išsakyta. Ir labai džiaugiuosi, kad uh, tai buvo ne vien klausimai, nes vertinu jūsų klausimus kartu su kolegomis. Į tai atsižvelgsime peržiūros proceso metu. Dėkui. Grazie, credo che il commento più... Dėkuoju. Atrodo, jog pats svarbiausias komentaras iš šiandien išgirstų komentarų tai buvo paskutiniai žodžiai komisijos nario. Iš tikrųjų labai vertiname bendrą darbą su komisijos e, nariu, aptariant tokius e, svarbius ir jautrius e, klausimus. Ir aišku, mes taip pat savo raštu norime nešti savo indėlį į šitų dalykų aptarimą. Dėkojame dar kartą už su profesionalumą ir norą dalyti su mumis savo mintimis. Posėdis baigtas, o rytoj e, pradėsime 9 valandą. Each is going to be distributed.